Verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich möchte die Sitzung wieder. Gerbiami kolegos, turime grįžti prie darbo. Grįšim prie tarp parlamentinio posėdžio darbo tvarkės. Tikiuosi, kad visi turėjote progą palsėti per pietų pertrauką. Buvo šiek tiek gal per šilta, bet Grįžkime dabar prie darbo, diskutuojame apie kovą su skurdu ir tvarę plėtrą, o dabar sveikinu atvykus į mūsų posėdį. Asmenį, kuris Europos komisijoje yra atsakingas už šiuos klausimus ir turėtų pasakyti, kaip pasieksime užsibrieštų tikslų. Jis mums pasakys, kaip mums turėtų būti atstovaujama, kad turėtume Rio aukščiausio lygio susitikime turėti vieningą strategiją. Sveikinu atvykusi mūsų posėdį pona Potočniką. Ačiū, kad atvykote. Ir dabar iš karto suteiksiu žodį ponui komisarui. Jis galės pateikti šios popietės pagrindinį pranešimą, o paskui, kaip ir šį rytą dirbsime, visi kalbėsiantis turės pasisakymų dvi minutės, Ir taip ir dirbsime kaip šį rytą. Du kalbės nacionalinių parlamentų nariai ir vienas Europos parlamento narys. Tavo žodis, ponui Potočnikui, prašau. Ačiū, Matijas. Gerbėmieji nacionalinių parlamentų nariai nacio... ir, ir Europos parlamento nariai. Leiskite pradėti mm, pirmiausia nuo dėrybų vyksmo Man džiugu, kad šiandien galiu čia tarti žodį, nes manau, kad parlamentų vaidmuo yra esminis šioje srityje. Tad jūsų vaidmuo ir toliau bus svarbus. Rijo aukščiaus lygos susitikimų yra prisimami įsipareigojimai. Būtent parlamentams atsiskaito nacionalinės vyriausybės ir aš tikiuosi, kad jūs aktyviai dirbsite siekdami, kad nebūtų užmiršti įsipareigojimai iki Rio plus 20 sustikimo. Liko trys mėnesiai iki Rio sustikimo ir dar daug ką lieka nuveikti. Dabar vyksta neformalūs posėdžiai New York'e, rengintis šiai aukščiausio lygio konferencijai ir aš manau, kad jūs esate informuoti apie tai, kokios pažangos jau yra pasiekta. Yra parengtas pradinis dokumentas, sausio mėnesiais buvo pradėtas renkti. Ten be kita ko yra ir Europos Sąjungos indėlis. Kaip reagavo kiti į šį dokumentą. Kai kas kritikavo jį, buvo sakoma, kad darybos bus sunkios ir kad dėrėtis dar reikės. Pats buvau praėjusią savaitę Rio de Žaneire ir pasakysiu savo nuomonę apie tai, kokios pažangos renkintis pasiektą ir kokie yra galimi ateities scenarijai. Bet pirmiausia, leiskite paaiškinti, pirmiausia, nacionalinių parlamentų atstovams, kaip mūsų ES pozicija pasikeitė, kaip ji vystėsi ir kaip iš žaliai ekologišką ekonomiką žiūri Europos komisija. Ekologiškos ekonomikos savoka Europos Sąjungoje nėra nauja, kai dalyvavau klausimuose prieš paskiriant į tas pareigas, kuriuos esu dabar prieš dviejus metus. E, jau tuomet buvo kalbama šiomis temomis, buvo kalbama apie tai, kaip rimti teisės aktus, kurie padėtų užtikrinti e, ekologiškos ekonomikos plėtrą, bet tuomet aš to nevadinau ekologišką ekonomiką, vadinau, kalbėjau apie efektyvų resursų valdymą. E, mes esame parengę ES 2020 strategiją Jeigu norite pamatyti, kaip Europos komisija žvelgia į žalėją ekonomiką, į ekologišką ekonomiką, turėtume susipažinti su gairėmis, kurias priėmėme rugsėjį praeitų metų. Visose, e, galite rasti šią informaciją visomis oficialiomis ES kalbomis. Mūsų tikslas, kalbant apie resursų efektyvaus naudojimo politiką, yra toks. Turime resursų naudojimą atsijėti nuo e, ekonomikos augimo tikslų. Visa tai reikalauja šiek tiek daugiau negu tik teisėkuros požiūrių. Reikia mūsų elgesio pasikeitimo, turi keistis tiek vartotojų, tiek gamintojų elgesys. Tam reikia platesnio taip pat požiūrio, vertinant atskiras politikos sritis ir privataus sektoriaus. E, dauguma šių politikos kompetencijos sričių yra nacionalinių vyriausybių rankose. Būtent dėl to Europos semestro procesas ES 2020 ir nacionalinės reformų programos yra labai svarbus elementai visame šiame procese. Norėčiau kreiptis į nacionalinių parlamentų atstovus esančius čia šiandien ir kvieščiau juos aktyviai prižiūrėti, ką veikia jūsų šalių vyriausybės, e, atsiliepdamos į komisijos e, metinio augimo priežiūros dokumentus. 2012, pavyzdžiui, mes ragėme atsisakyti subsidijų, kurios kenkia gamtai. Ir kvietėme ak, e, veikti ekologiškiau, aktyviau kurti naujas darbo vietas ekologijos rytį. Komisija siūlo naują požiūrį, tačiau problema yra globali, nes e, resursų naudojimas ir didesnis naudojimas yra neišvengiamas, kadangi auga ekonomika. Tiek e, labiau išsivyščiusioms, turtingoms, tiek mažiau išsivyščiusioms skurdesnėms šalims tai yra e, labai svarbus klausimai. 90, 2090 metais Žemėje gyvens apie 10 milijardų žmonių. Ir 2030 labai reikšmingai išauks vidurinės klasės vartotojų. Gyvenimo lygis išauks, e, verslo įmonėms atsiras naujos galimybės. Jos turės patenkinti didesnius poreikius. Tačiau tie poreikiai, ta paklausa taip pat turės didelį spaudimą, atsiras didelis spaudimas dėl tos paklausos e, ištekliams. Tad mums reikės sugebėti užtikrinti ekonomikos augimą, užtikrinti E, aukštą pragyvenimo lygį. Mums reikės tris kart daugiau išteklių. 2050-aisiais jų, jų sunaudojimas išauks iki 130 milijonų tonų. Dabar jau šiandien 60 procentų mūsų ekosistemų e, yra nualintos. 2030-aisiais mm, mums reikės 40 procentų daugiau vandens, negu jo turėsime. Taigi e, išauks vartojimas. E, vartojimas bus žymiai didesnis, negu galėsime pateikti prekių. E, Kinijos žmonių E, Kinijos ekonominis augimas šiandien per metus augo greičiau negu Junktinės karalystės, e, jungiant, e, negu Junktinės karalystės vystimas į ilgus vystimosi metus. Taigi išteklių tikrai truks, tūkstančius kartų jų, išauks jų poreikis. Truks išteklių, kadangi išauks vidurinė klasė įvairiose šalyse. Šalis bet kokio išsivystimo turi renktis tokiam laikui. Labai gaila, tačiau ne visi supranta tokius signalus, ne visi mūsų darybų partneriai aiškiai tai suvokia. Ir kitą mėnesį mūsų svarbiausias iššūkis bus išaiškinti šią logiką ir galimas pasiekmes svarbu išsiaiškinti, kokie išaiškinti, kad e, žalias, žalios ekonomikos, ekologiškos ekonomikos vystimasis nėra kažkoks dalykas, lep, po kuriuo slepiasi kažkokie kiti savanaudiški tikslai. Taigi turėsime numatyti arba kažkokias ekologiškas apsaugos priemonės, arba patirsime didelių problemų. Turime uh, šias problemas aktyviai spręsti. Turime susitelkti prie ekologiškos ekonomikos plėtojimo. Tai konkuruoja taip pat su kitais tvaraus vyšimosi ramšiais. Aš esu įsitikinęs, kad įtraukianti e, ekologišką ekonomiką turi būti vienu svarbiausių variklių, kad būtų galima pasiekti tvarios plėtros. Ir ne tik Europoje, bet ir pasaulyje apskritai. Ir kai aš kalbu apie tvarę plėtrą, aš taip turiu minti socialinius ir ekonominius aspektus. Aš būčiau patenkintas, jeigu jūs galėtumėte savo indėlį įnešti iš šių išrengimasi e, e, Rijo susitikimui. Norėčiau kreiptis į jūs ir jūsų kolegas, o dabar keletą žodžių apie ES poziciją, apie tai, kaip ji rengiama. Šio mėnesio pradžioje mūsų valstybių ir vyriausybių vadovai ES taryboje priėmė uh, aiškės išvadas apie tai, kad turime dirbti kartu, kad pasiektume labai konkrečių tikslų ir kad galėtumtis konkrečių veiksmų nacionalinių ir tarptautinių lygmenių, kad būtų galima sustarti taip pat dėl darbų kalendoriaus. E, tai suteikia įgaliojimus e, taip pat aplinkosaugos ministrams, kad jie galėtų dirbti identifikuojant kaip tuos tikslus turėtume parengti, komisija buvo paraginta pateikti siūlymus e, penkioms svarbiausiams rytims, kurias galėtumėte pavadinti gyvenimo ramšiais. Pirmiausia, tai yra tvari energetika, vanduo, ypač vandens efektyvus naudojimas, e, ekosistemų ir žemės alinimas, e, jūrų aplinka ir vandenynai ir, sakyčiau, horizontalus tikslas būtų efektyvus išteklių naudojimas ir tvarus atliekų tvarkymas. Taip pat yra aiškiai pasakyta, kad visa tai turi būti vertinama ekonomikos, ekologiškos ekonomikos kontekste, užtikrinant tvarę plėtrą ir kovą su skurdu. Tos išvados bus mūsų svarbiausios gairės busimaisiais mėnesiais, artimiausiais mėnesiais. Dabar aktyviai dirbome, rengdami tikslus ir veiksmus e, tose svarbiausiose penkiose srityse, kuriuose nurodė aplinkosaugos ministrai. Mes be abejo turime numatyti prioritetus ir atsižvelgtos prioritetus, kuriuos išsakys kitos darybų pusės. Tačiau jeigu tos penkios rytis bus apriektos, mums pavyks apimti daugiausia žmogaus veiklos ryčių ir jo poreikių kalbėsime apie tvarius miestus, apie maisto saugą, apie kovą su skurdu, visą tai labai aktualios temos. Pavyzdžiui, yra aišku, kad energetika, vanduo, vandeninai ir žem, dirbožėmis yra esminis dalykas kovojant su skurdu, kad 500 milijardų žemėje gyvenančių žmonių e, priklausomi yra nuo visų šitų priemonių. Svarbu, kad nebūtų alinamas dirbožėmis, kad būtų efektyviai naudojami resursai. Aš prireikus galėčiau pakomentuoti daugiau šiuo klausimu. Svarbus čia yra vienas dalykas. Rio plus 20 aukščiausių lygių susitikimas yra globali konferencija. Ir ne visi uh, partneriai dalyvaujantis šiame renginėje su, pritarė mūsų ambicijoms. Mes turime siekti plataus masto tikslų. Jie svarbus, tačiau ar visų pavyks pasiekti, tai nėra garantuota. Kaip jų siekti? Svarbu pateikti reikiamas koncepcijas, išaiškinti, kokie yra tvarios plėtros tikslai. Kaip žinia, e, tvarios plėtros tikslai buvo pateikti prieš keletą mėnesių. Kolumbija ir Gvatemala juos išsakė. Ir tiems tikslams pritarima tarptautinių lygmenių. Net Brazilija pasisako už juos. Norėčiau tarti keletą žodžių apie tai, kaip tai turėtų būti plėtojama toliau. Pirmiausia, reikėtų numatyti reikiamą sąrangą veiksmams po 2015 metų, kad būtų numatyta, kaip ta sistema bus plėtojama. E, turėtų būti numatyti aiškus tikslai ir holistinis, ir, nu, bei nuoseklus požiūris. Reikėtų remtis 2021 metų ir Johannesburgo veiksmų planu kad būtų galima užtikrinti, jog bus pasirimtos toks, tokios priemonės, kurios užtikrins ilgalaikių tikslų įgyvendinimą. Visos tos priemonės turėtų būti nuoseklios ir atitikti ekologiškos ekonomikos plėtojimo tikslą. Ir galiausiai e, tos visos priemonės turėtų būti nuoseklios ir tinkamai koordinuojamos bei atitikti tūkstantmečio vystimosi tikslus. Jos turėtų nenukrypti nuo tūkstantmečio vystimosi tikslų, kurios privalu pasiekti iki 2015. Taigi, tūkstantmečio vystimosi tikslai yra taikomi labiau vystimo, besivystančiams valstybėms. Tuo tarpu kiti tikslai, apie kuriuos aš čia minėjau, būtų skirti visoms šalims, nesvarbu, kokios būtų išsivystimo. Na ir galiausiai, kai dėl bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis mes vertiname kitų pateiktas pozicijas, Brazilijos ir kitų Amerikos regionų valstybių pozicijas, žiūrime, kokių bendrų sąlyčio taškų galime rasti ir kaip dirbti siekiant visiems turimtinų bendrų tikslų. Svarbiausių subjektų pozicija turi būti aiškiai suprasta. Jeigu įmanoma ES pozicija būtų tokia, pamažu kurti daugia poliarinį darybų procesą, kur būtų galima dėrėtis atskirais mums rūpimais klausimais, sudaryti atskiras komandas pagal regionus ir šalis. Mes e, Sengsime remtis neseną pažangą, kuris pavyko pasiekti Nagojoje ir Durbane ir sieksime atviresnio proceso. Mes puikiai žinome, kad kai kurios šalis e, jaučia susirūpinimą dėl ekologinės ekonomikos plėtros. E, manoma, kad bus po ekologišką e, ekonomiką paslėpta daugybė kitų savanaudiškų tikslų, tokių kaip protekcionizmo priemonės ir taip toliau ir panašiai. Tačiau padrasina tai, kad auga supratimo lygis tarp Afrikos sąjungos ir Europos sąjungos dėl ekologiškos ekonomikos plėtojimo. Visą tai suteikia drąsos ir vilties ir daugiausia pažeidžiamų šalių yra būtent šitame regione, Afrikos regione. Aš diskutavau su jų atstovais. Kur, sako kalbėtojas, ar tik ne Kenijoje, kai vyko UNEP konferencija Nairobija. Ir mes kalbėjome apie išgyvenimo strategiją. Tai reiškia, kad tos šalis jų atstovai supranta, kaip yra svarbu plėtoti ekologišką ekonomiką. Taip pat reiškia susirūpinimas dėl įgyvendinimo E, tų priemonių, kurios reikalingos perinant prie ekologiškos ekonomikos. Tos priemonės turi būti kiekvienam specifinės ir aiškiai aptartos ir išdiskutuotos. Tam reikalingos pastangos, kad būtų užtikrinta reikiama konvergencija, kad neatsitiktų taip, kad atsiras Kinija ir 77 kitos šalis, kurios elgsis visos savai. E, Europos Sąjungai reikės dėti tolesnės komunikavimo pastangas, reikės diskutuoti su partneriais, su suinteresuotomis pusėmis, kad procesas galėtų vykti toliau. Be abejo, vyko dvišaliai sustikimai, aš sustikau su įvairių regionų ministrais e, New York'e ir, ir kitur. Ir vasarį vyko susitikimas UNEP formatu su atstovais, praeitą savaitę su Brazilijos atstovais. Ir dabar pradėsime antrą etapą pasirinkimo, kad galėtume pasiūsti aiškesnius signalus e, svarbiausiams šalims. Tuo pat metu stengsime parodyti, kad ES aktyviai veiks, būdama ir pozicijų formuotoja, ir iš, pasirengus išklausyti kitų. Mes esame pasirengę dirbti kartu ir prireikus prisitaikyti, kad galėtume visi pasiekti bendros sėkmės. Norėčiau pabrėžti, kaip svarbu, kad verslo e, visuomenė ir pilietinė visuomenė būtų įtrau, įtrauktos į, šitas, e, į šitos darbus, į šitos procesus. Privatus sektorius bus tiesiogiai įtrauktas į šių priemonių įgyvendinimą. E, verslas čia atras galimybių sukurti daugiau darbo vietų, atsiras galimybių perduoti technologijas. Tai yra irgi viena iš svarbių priežasčių formuoti aiškius tikslus, dėl kurių Rijo turėtume susitarti. Tai bus labai aiškus signalas privačiam, privačiam sektoriui, parodant, kaip privati iniciatyva ir įmonės gali formuoti investicijų srautus, tink, kaip įmanoma jos tinkamai nukreipti ir plėtoti verslą. Mes taip pat remsimės prieigos prie informacijos principų, bus informuojama visuomenė ir taip pat stengsime, kad teisingumo srityje tarp pat būtų užtikrintas teisingumas. Pilietinės visuomenės mobilizavimas taip pat yra svarbus, siekiant užtikrinti, kad nebus pamirštas socialinis aspektas. Mes girdime sakant, kad pilietinės visuomenės grupės ir kai kur besisunčios ryse gal parlamentai reiškia susirūpinimą dėl ekologiškos ekonomikos plėtojimo. Taip gali sitikti pirmiausia Brazilijos ir kitų kai kurių Latino Amerikos šalių atveju. Čia yra proga Europos parlamentui, nacionaliniams parlamentams ir kitoms institucijoms, tokioms kaip e, ekonominio ir soci, ekonominio socialinių reikalų komitetas ir regioninės struktūros, struktūroms yra svarbu susisiekti su savo partneriais tame regione ir išaiškinti, kokius privalumus teikia ekologiška ekonomika. Ponios ir ponai, Gerbiami parlamentarai, mūsų signalas turėtų būti toks. ES požiūris į ekologišką ekonomiką apima ir socialinę apriepti, ir aplinkosaugos aspektus, ir tai yra tikrai proga visoms šalims, ir išsivyščiusioms, ir besivystančioms. Mes turime tokią darbo tvarkę, kur yra pozityvi ir ekologiška ekonomika turi būti ta priemonė, kuri padėtų užtikrinti tvarę plėtrą, įtraukiant visas dimencijas - ekonominę, socialinę, aplinkosaugos. Ir būtent ekologiška ekonomika gali padėti išnaikinti skurdą ir užtikrinti maisto saugumą. Rio 92 metų sustikimas buvo labai optimistinis. Jame buvo daug siekio e, padaryti pasaulį geresnę vietą gyventi. 2012-aisiais mes negalime ignoruoti e, tos ekonominės krizės, krečiančios visą pasaulį. Mes negalime ignoruoti naujų faktų, nes mes šiandien regis geriau suprantame tų iššūkių, kuriuos turime, tuos iššūkius, kuriuos turime atremti. Tai yra mums visiems tenkantis bendri iššūkiai. Visi kartu turime dėl jų tartis susirinkę Rijo. Ir galbūt bus mažiau optimizmo, tačiau Mes žinome, kad bus didžiulis poreikis pagaliau pasiekti, kad pasaulis taptų geresnė vieta mums visiems. Ir tos progos praleisti būtų nevalia. Dėkoju. Vielen, vielen Dank, Janis Potočnik. Labai ačiū Janisui Potočnikui. Šiandien susirinkome, kad padarytume, paverstume pasaulį geresnė vieta gyventi visiems, nepriklausomai nuo to, kur jie begyventų. Todėl šiandien turime kolegų iš 20 valstybių narių ir nemažai jų jau užsiregistravo kalbėti, turiu minėti kolegas iš nacionalinių parlamentų, kuriems norėčiau priminti, kad e, e, e, Taigi žodžio galima paprašyti pagal įprastinę procedūrą, pakėlus ranką. Dabar pirmasis kalbės kolega iš Maltos, panas Brinkart. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie ekologinę ekonomiką. Jeigu norime išvengti nusivylimų darybose dėl klimato kaitos ir siekime apčiuopiamų rezultatų, tai neturime vien tik tai e, stengtis e, įgyvendinti arba sukurti ekologinę ekonomiką, tačiau turime atsižvelgti taip pat ir į įvairius e, ypatumus e, vietinių, regioninių, nacionalinių ir pasaulinių lygmenių ir sutarti dėl metodikos, kaip geriausiai pasiekti užsibrieštų e, tikslų, nes reikia tiek ekologiškesnės planetos, tiek ekonomikos augimo, tie du dalykai susiję tarpusavyje, todėl Reikia visiems sektoriams susitelkti, užuot e, daug kalbėję turime pradėti gyvendinti veiksmingas ir e, tausias e, nebrangiai kainuojančias priemonės. Mums reikia griežtų rodiklių ir kriterijų, pagal kurios būtų galima įvertinti sukauptus duomenis ir taip išmatuoti padarytą pažangą. Mano nuomonė, E, nėra bendro recepto siekiant užtikrinti ir sukurti ekologinį ekonomikos augimą, reikia jį pritaikyti prie skirų valstybių poreikių, tačiau kartu galima kalbėti apie bendrą platformą ir pagrindinius principus, kur, e, kurie, mano nuomonė, e, yra labai panašus, nepaisant atskirų regionų ar šalių ypatumų. Manau, kad būtina paaiškinti visuomenį, apibendrinti pagrindinės temas, kurios buvo svarstamos jungtinių tautų aukščiausio lygio darbo grupėje, kuris svarstė pasaulinės ekonomikos tvarumo klausimus. Paskutinis pastebėjimas be tinkamos valdysenos, tvaraus vystimosi, ypatingai kuriant ekologinę ekonomiką, negalėsime užtikrinti jokių lygmenių nei tarptautinių, nei vietinių, nei e, kitokių. Ponas Günther dabar kalbės iš Rumunijos, jis yra Europos liaudės partijos atstovas, prašau. Dėkoju, pirmininkė. Brangus kolegos, norėčiau pasinaudoti progą ir pasveikinti kolegas iš Europos parlamento bei nacionalinių parlamentų. O taip pat norėčiau jiems visiems palinkėti kuo didžiausios sėkmės kovoje su ekonomikos recesija. Darybų procesas, kuris vyksta iki Rijo konferencijos, be galo sunkus, kaip jau buvo nekarta minėta. Rumunija turi gana liūdnos patirties šioje srityje, turiu galvoje dėrybas, netgi e, Europos lygmenyje. Europa, e, Euro, e, Rumunija labai atvira viskam, kas susijęs su bendradarbiavimu apskritai su Europa ir netgi atgaivinus e, jos ekonomika, e, blokuojamas yra jos įstojimas į Šengeno, e, prisijungimas prie Šengeno sutarties. Tikėkime, kad reikalai pajudės. E, judraštinis variantas nulinis gali būti dar patobulintas, jeigu atsižvelgsime į jungtinių tautų komisiją tvariam vystimui ir aplinkosaugai. Dešimtosios komisijos dešimtosios konferencijos e, sėkmė, kur dalyvausi Rumunija, yra tokia sėkmė, kurios labai visi tikisi. Kai dėl e, tvaraus vystimo, kai dėl programų, kurie leis sukurti e, žalę ekonomiką, mes visi labai tikimės, kad viskas vystysis teigiamai. Tačiau nebuvo įtraukta tautos apsisprendimo teisė, ypatingai kalbant apie tautą, kuri e, gyvena užsienio tautų priespaudoje. Tvari ekonomika turi eiti greta E, žalios ekonomikos ir tokiu būdu būtų kovojama su skurdu. Tikslai turi būti universalūs, turi būti lengvai suprantami ir e, jie neturėtų kirsti su tūkstantmečio tikslais, vystimo tikslais. Dėl Rijo viršūnio susitikimo tvaraus vystimosi tikslai turėtų būti įtraukti į e, e, tikslus, kurie numatyti po 2015 ir e, dėrėti su e, tūkstantmečio tikslais, bet jie vieni neturėtų būti keičiami, e, keičiami kitais. Dar vieną dalyką norėčiau pridurti. Rumunija norėtų pabrėžti, kad du pasiūlymai turėtų būti įtraukti į galutinį pasiūlymą. Juos, yra, juos remia mūsų aplinkosaugos ministras. Čia turiu, turime galvoje e, tvari kaimo bendruomenė, gyvybinga kaimo bendruomenė, laikantis valstybių specifikos. Ir taip pat turi būti pripažįstamos e, kosmoso technologijos, kurios leidžia rinkti įvairią informaciją. Ačiū. Labai ačiū, dabar kalbės panas Gerbrandi. Jis yra Europos parlamento delegacijos dalyvaujančios ir aukščiausio lygio sustikime vadovas. Ačiū pirmininkė. Mes visi žinome BMW automobilių gamintoje. Visi tie, kurie e, nežino, kas tai per mašinos, gali įsivaizduoti, kad e, jos visą laiką lenkia BMW automobiliai, kai iš e, dešinės pusės. Pažiūrėkite, kokia reklama dabar pastebima BMW. E, joje nekalbama apie greitį, apie kitas e, puikias automobilių savybės. Reklamai daugiausiai dėmesio skiriama CO2 išmetimui ir kūro suvartojimui. Ir tai yra mm, pramonės revoliucija e, kuris šiuo metu vyksta, ekologinė ekonomika, ekologinis augimas vyksta mums dabar diskutuojant. Ir, ir Tokia yra ekonomikos realybė, jeigu manęs paklaustumėte. Todėl manau, kad europiečiams yra labai svarbu siekiant pagerinti savo konkurencingumą, e, siekti didesnio gamybos našumo. Kalbant e, apie pasaulinį lygmenį, reikia tokiems dalykams ir visą pasaulį ruošti. Komisijos narys Patočnikas kalbėjo apie E, gamtinių išteklių kainų augimą. Tai yra didžiulė problema visų pasaulio ekonomikai ir e, reikės įtikinti besivystančias valstybės, kad ekologinis augimas nėra tik tai E, vakarų valstybių primetamas siekis, jis yra naudingas ir besivystančių šalių ateičiai, nes prisidėtų prie jų ekonomikos sėkmingesnio augimo. Kalbant apie Rio plus 20 aukščiausio lygio susitikimo rezultatus, jeigu sugebėsime įtikinti besivystančias šalis šių tikslų naudingumu, tai e, būtų e, tas pasiekimas netgi svarbesnis už kažkokius tai rašytinius susitarimus. Manau, kad ekologinės ekonomikos e, kūrimas yra svarbiausias Rio tikslas. Šiandien ryte dalyvavau sustikime ir padariau išvadą, kad Europos parlamento ir nacionalinių parlamentų pozicijos požiūris sutampa, būtų gaila, jeigu šiandien po šio sustikimo išsiskirstytume ir nepasinaudotume savo teisėkuros galiomis. Turime atitinkamą priemonę, kuri vadinasi GLAUB, tai yra parlamento narių tarptautinis tinklas, kuris, kurio sustikimas vyks Rijo e, pirmąjį savaitgalį ir aš noriu jūs e, įtikinti, kad tikrai verta tapti uh, šio pasaulinio teisėkros institucijų tinklo nariais ir naudodamės šiuo tinklu galėtume daryti didesnį spaudimą savo vyriausybėms, siekdami geresnių ir jo sustikimo rezultatų. Pirmkas, ačiū Kevinui Gerbrandžiui. Dabar kalbės mūsų senas pažįstamas kolega Adamu, kuris buvo Europos parlamento GUE frakcijos narys, taip pat koordinatorius, prašau, 10 minutėms jums suteikiamas žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos nariui už jo įžanginę kalbą šiandien ryte. Jis kalbėjo mm, teigiamą gaidą Norėčiau padėkoti prieš tai kalbėjusim kolegai, kuris patikė BMW reklamos pavyzdį. Iš tiesų, tam, kad galėtume naudotis automobiliais, mums reikia turėti, kurios parduoti, mums reikia išsaugoti savo planetą. Buvo kalbama, kad automobilių pramonė reklamuojasi E, kurie modeliai, kurios markės išmeta mažiau CO2 į aplinką, tačiau milijonai e, pasaulio žmonių e, jaučia ekonominius sunkumus ir reikia išjudinti pasaulio ekonomiką, paskatinti jos augimą. Dėl ekonomikos krizės ir taupimo priemonių sumažėjo ir mūsų pastangos aplinkosaugos srityje sumažėjo, susiaurėjo mūsų užmojai kova su klimato kaita kitose aplinkosaugos sektoriuose. Todėl manau, kad tarptautinėje arenoje turime imtis rimtų iniciatyvų kad ekonomika taptų ekologiškesnė ir kad būtų užtikrinta kova su skurdu bei tvarus vystimasis. Kalbant apie šiuos tikslus, kurie yra visiškai būtini, būtina koordinuoti veiksmus jų siekiant ir e, įgyvendinti e, priemonės tarptautiniu lygiu, e, parengiant E, konkrečius tikslus ir programas, bei jas įgyvendinant atskirose sektoriuose Europos Sąjunga. Todėl busimajame Rio plus 20 sustikime turėtų daryti spaudimą, siekiant patvirtinti e, ekologinės aplinkai naudingos ar nežalingos ekonomikos hartiją. Šios hartijos nuostatos turi būti suderintos su visomis interesų e, grupėmis ir suderintos su kitomis iniciatyvomis šioje srityje. Mūsų nuomonė čia. E, kalbant apie šias priemonės ir tikslus, būtina jas palaikyti ir suderinti su tūkstantmečio vystimosi tikslais, nepamirštant, kad e, E, būtina pašalinti visas kliūtis šiems procesams. Taip pat būtina nepamiršti žmogiškojo faktoriaus, kalbant apie tolesnį ekonomikos vystimąsi, nepamiršti visuomenės, civilizacijos poreikių, nepamiršti socialinės sanglaudos bei būtinybės kovoti su pasaulio skurdu ir badu. Ačiū sako pirmininkas, dabar kalbės ponas Vidalgo, kolega iš Ispanijos parlamento, jums suteikiamas dvi minutės, prašau. Labai ačiū. Norėčiau dar kartą pakartoti tą mintį, kurią išsakiau ryte ir labai daugelis pasiūlymų bei uh, iš, iš parlamento bei iš e, aukšto lygio jungtinių tautų grupės atrodo, e, kad e, ne tik rizika kelia ta krizė, bet ir duoda tam tikrą, tam tikrą pro, progą kurti tvarios ekonomikos modelius. Sakykime, Ispanijoje mes labai puikiai žinome ką, kiek mums gali kainuoti netvarus ekonominis modelis. Mums atrodo, kad siūlomas modelis Ispanijai labai tinka, iš tiesų tai tikra, tikrai e, svajo, svajojame apie tokį modelį. E, žalioji politika, perdirbimo politika leidžia sukurti darbo vietų, e, investa, invest, investavimas į transportą. E, labai viskas gerai, bet norėčiau keletą klausimų iš, iškelti. Viskas turi savo kainą. Piliečiai ir įmonės turi žinoti, kad tą kainą reikia sumokėti. Atsinaujinanti energija, perdirbimas, e, atliekų perdirbimas, vandenvala, miškai, e, ekosistemų palaikymas kaimo zonose, kur gyvena žmonės, viskas kainuoja ir mes žinome, kad tą kainą visi mes turėsime mokėti. ES be kita ko atlikdama reformas, ar tai BŽUP reforma, ar e, tai žuvininkystės reforma, e, turi atsižvelgti visą laiką į tų politikų socialinius aspektus. E, žemės ūkio produktų kainas taip pat turime koreguoti, nes kai kuriais atvejais gamintojai labai nedaug uždirba iš savo produkcijos ir e, daugiausia pelno gauna tik tais distribucijos grand, priekybos grandinė. E, Taip kad reikėtų su neligybėmis kovoti. Ne tik tais už ES ribų egzistuoja neligybė. ES taip pat ir ištiso šalis ir regionai e, no, e, turi, e, regionuose turi būti užtikrinta didesnė lygybė. Mes, ES piliečiai, turime prieš tą neligybę kovoti. Ačiū. Ponas Antonescu. Ačiū pirmininkė. Norėčiau pasidžiaugti, kad susitinkame šiandieną su kolegomis iš nacionalinių parlamentų. Juk mes visi esame atsakingi už tai, kad tą žinią nacionalinių e, mastų skleistume. Dažnai šio susitikimo metu buvo minėta, kad e, tvaraus vystimosi politika turėtų būti daug ryštingesnė, daug dinamiškesnė, nes iki šiol e, labai retai pažanga skinasi kelią į priekį. Ir mes turime e, įsipareigoti ir vystyti tą tvarų, e, tvarų vystymą. Mes turime nustatyti atitinkamą vertinimą ir atitinkamą darbo tvarkę, kad tuo tikslu pasiektume. Reikia atsižvelgti į socialinį, į ekonominį aspektą ir, kaip sakė komisaras, mes turime atskirti ekonominį augimą nuo išteklių naudojimo ir nuo aplinkos e, niokojimo. Žalioji ekonomika gali būti sėkminga tik tada, jeigu įsitrauks privatus sektorius. Mes turime skatinti rinkas bei privačias investicijas, kad jos e, dalyvautų toje tvarioje, tame tvariame vystime. Taip pat reikėtų E, vengti įvairių subsidijų, kurios ilgalaikėje perspektyvoje pa, pa, pa, pakenktų vystimuisi. Mes skiriame labai didelę svarbą žemės ūkiui ir mums reikalingos aiškios bei patikimos taisyklės, kurios suteiktų ekonomikos subjektams užtikrintumo, tikrumo. Mums visose tarptautinėse darybose reikia įvesti aplinkosauginį aspektą. Investuoti reikia protingiau, taip pat nereikia e, e, užsimerkti ir manyti, kad nenaudinga privataus ir viešojo kapitalo dalyvavimas mišrus. Taip pat reikia e, novatoriškų finansavimo būdų, prie kurių galėtų prisidėti mažos ir vidutinės įmonės. E, sėkmės pasieksime tik tada, jeigu e, skleisime teisingą informavimo kampaniją ir jeigu atitinkamai paruošime specialistus. Aišku, kad socialiniu e, mastu irgi reikėtų labai pasitelkti. Pone Uolė, Jungtinė karalystė, dėkoju. Turi, norėjau tarti keletą žodžių apie ekologišką ekonomiką ir apie tai, kaip svarbu į tai įtraukti verslo visuomenę. Rio svarbu apie tai kalbėti. Aš norėčiau paraginti Europos komisiją pasižiūrėti, ką galima surenkti Europos Sąjungoje, gal kokius renginius dar iki e, Rio aukščiausių lygių susitikimų. Galbūt verslo įmonės visoje Europoje galbūt galėtų pateikti savo iniciatyvas. Galbūt galima pateikti pavyzdžių susijusių su efektyvaus resursų naudojimo darbo tvarkė. Galbūt tai būtų pavyzdys, kurį galėtume paskatinti tarptautiniu mastu. Reikėtų, kad atsirastų daugiau supratimo. Galėtume kalbėti ir apie BMW automobilius, jų gamybą ir apie su to susijusius aspektus. Turime kalbėti apie efektyvaus resursų naudojimo darbo tvarkį. Tai yra geras dalykas konkurencijai, geras dalykas gamybai ir ekonomikos plėtojimui. Mes išgirdome taip pat komentarų dėl Glaub iniciatyvos. Iš tikrųjų, kiekvienas parlamentas turėtų būti raginamas prisijungti prie glaub iniciatyvos, kad iki Rijo turėtume galimybę susitikti ir aptarti darbo tarkę, kurią galėtų pasiūlyti nacionaliniai parlamentai, kad galėtume pasiūlyti paskui teisės aktus. Na ir galiausiai čia turiu informaciją apie kurią mes vadiname hard rain, sunkus lietus. Visa tai uh, yra iliustruota Bobo Dylano dainos Hard Rain. Ir čia yra kalbama apie tai, kad pirmiausia svarbu yra pasiekti žmonių širdis ir protus, jeigu norime, kad procesas pajudėtų. Europos Sąjunga galėtų siūlyti plėtoti tuos hard rain vadinamosius projektus, kad būtų žmonėms galima išaiškinti, kodėl tai yra siūloma, kodėl tai yra daroma ir kodėl skubu tų iniciatyvų imtis jau dabar, kad Rio rezultatai būtų patys geriausi. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū, ponė Valiai. Kolega iš Ispanijos. Ponas Aparyčiai yra kitas kalbėtojas. Prašau. Buenas tardes. Labą dieną, nenorėčiau kartoti tai, ką sakiau ryte, nes e, iš esmės rezoliucijos projektas yra geras e, ir mes manome, e, kad labai aktuali ta tema, kurią išnekame šią popietę. Aš norėčiau iškelti kai kurių kitų klausimų susijusius rezoliuciją ir pasigilinti labiau į tuos klausimus. Labai svarbu yra resursai, ištekliai. Mums reikia, kad dirbtumėm vandens, energijos ir atliekų e, srityje. Vanduo yra labai svarbus išteklis, ne tik tais e, optimizuoti to išteklio naudojimą reikėtų. Reikėtų pasižiūrėti irgi, kokioje stadijoje esame to e, išteklio švaistime, neokojime. Taip pat reikėtų kaip nors e, e, spręsti vandens surėjimo problemas, nes tiek mano e, šalyje, tiek mūsų gyvenamąją jūros baseinė yra tokių problemų. E, įvairūs baseinai susisiekia ir turbūt reikėtų dėl to, kad e, šalys įvairios bendradarbiautų tarpusavėje ir šaly, e, toje pačioje šalyje turėtų e, įvairiuose baseinuose gyvenantis žmonės bendra, bendradarbiauti. Įvairių upių baseinuose. Tokiu būdu galėtumėm spręsti labai sėkmingai atliekų klausimus. Kalbant apie energetiką, reikėtų ieškoti aukšto rentabilumo technologijų, o e, kalbant apie atliekų tvarkymą, reikėtų visų pirma pagalvoti apie e, perdirbimą. Štai tokius niuansus norėčiau įnešti į rezoliucijos pasiūlymo tekstą. Į kolegę. Labai ačiū. Dabar kalbės kolegija Judit Merkis, dvi minutės taip pat. Ačiū pirmininkė komisijos nariai. Dažnai jau kalbame, kalbame mes su e, vieni su kitais apie Rio aukščiausio lygio susitikimą ir tai yra viena iš mūsų e, svarbiausių temų Tai yra ekonomika be atliekų. Ar turite konkrečių pasiūlymų šią temą, kurias teiksite Rio susitikime? Kalbant apie mūsų iniciatyvą susijusią su žaliavomis ir ištekliais, aš manau, kad ES turėtų apie ką papasakoti nes atliekų perdirbimas yra viena iš svarbiausių ES apsirūpinimo ištekliais ir žaliavomis e, strategijos sudėtinių dalių, toliau galėtume savo teigiamą patirtimį pasikeisti su partneriais. Taip pat vienas iš dažnai svarstamų e, klausimų e, yra susijęs su, su savartynais atliekų saugojimo, tvarkymo vietomis. Čia taip pat galėtume pasikeisti savo e, patirtimi su pasauliu, tačiau nemažai savo išliekų, atliekų mes paprasčiausiai išvežame į trečiojo, trečiojo pasaulio e, šalis. Taigi galbūt reikėtų kalbėti apie geresnį savartinų tvarkymą, geresnį technologijų naudojimą, kad galėtume geriau perdirbti atliekas Ir kaip <clears throat> nu, prieš 20 metų Rio pradėta e, vykusi konferencija nemažai e, naujų klausimų leido įtraukti į e, mūsų pasaulio darbo tvarkę. Ši konferencija taip pat galėtų tam pasitarnauti. Ir aš nežinau, ar mums būtina labai daug tų tikslų išsikelti. Galbūt geriau reikėtų mums pasirinkti mažiau tikslų, tačiau e, pasirinkti deramas e, strategijas, kad tuos e, tikslus pasaulio lygmenį galėtume įgyvendinti. Ačiū Judit Merkis. Dabar kalbės kolegis Noj, Belgijos parlamento atstovė, prašau. Merci, Monsieur le Président. Euh, je voulais. Euh... Ačiū, pirmininkė. <laughs> Norėčiau pasakyti, kad e, klimato ir tvaraus vystimo e, komitetas Belgijos parlamente nuogastavo, kad ši koncepcija e, šiek tiek susilpnins tvaraus vystimo koncepciją. Žembrandy, jeigu teisingai supratau, tai sakė, kad jeigu eko, žaliojoje ekonomikoje e, tik tais BMW rūpinsis žal, ekolo, ekologiją, tai to nepakaks. Ta pro, problema nėra išspręsta e, tiek ekonomiškai išsivysčiusiuose, tiek besivysčiančiuose šalyse. Mums atrodo, kad žalioji ekonomika turėtų būti tokia ekonomika, kuri būtų tvari, išsaugotų bioįvairovę, klimatą ir, ir gamtos išteklių naudojimą. Tvarus vystimas daug daugiau negu žalioji ekonomika ir mes nuogastaujame, kad jeigu tik ekonominėje dimensijoje apie tai išnekėsime, tai tvarus vystimas toks, kokį mes jį e, įsivaizduojame maždaug 20 metų, tikrai nukentės. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus esančius mūsų rezoliucijoje. Būtent norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į energetiką. Mes labai norėjome pabrėžti, kad didžiulis spaudimas yra e, e, dėl naftos naudojimo patiriamas, e, kai kurios šalys vis jautresnėse zonose išgaudinėja naftą, o Rio plus 20 turėtumėm paraginti, kad tose jautriose zonose, jūroje bei ekologiškai jautriose zonose vengtumėm naftos gavybos, visų pirma, ekvatoriuje bei Arkties zonoje, bei tokiose šalyse kaip Kongas. E, Belgijos parlamento rezoliucijoje yra kalbama apie tai, kad e, e, palaipsniui reikėtų atsisakyti branduolinės energetikos ir išgauti energiją kitais būdais. Mums e, atominė energetika tikrai nesisocijuoja su žaliaja ekonomika. Taip pat norėčiau pasakyti, kad mes nuolatos savo darbe minime, pono Deskuterio e, mintis, pagal kurias agroekologiškas žemės ūkis turėtų būti vystomas, kuris kuo mažiau kenktų aplinkai, kuris palaikytų e, žemės ūkio darbuotojus, valstiečius, smulkius e, ūkininkus. Taigi tokią, tokį žemės ūkį mes norėtumėm skatinti, tačiau ko gero iš vartotojų pusės irgi reikėtų kažką tai keisti, būtent e, vartojimo, pardavimo sistemą. Ta žalioji ekonomika, e, prie žaliosios ekonomikos pereiti bus sunku. Kliūčių bus daug ir mūsų šalis turės daug ko atsisakyti. Ačiū. Labai ačiū dabar kalbės kolega Lukas, Ispanijos parlamento atstovas. Estijos parlamento pirmininkas atsiprašo. Jis yra parlamento pirmininkas. Prašau kalbėti dvi minutės tam, kad ir kiti kolegos susiregistravo galėtų komisijos narių užduoti klausimus. Prašau. Ja, majanduskriis on keskkonnale halb. Ačiū, ponė pirmininkė. Na, ekonomikos krizė be abejo kenkia aplinkosaugai, tačiau ekonomikos augimas nėra geresnis dalykas ekonomikai, kadangi nėra suvokimo apie tai, kokį poveikį jis turi aplinkosaugai. Turtingieji išvaisto ir maisto produktus, energetikos išteklius, e, galutinių produktų gamybą kitur, pavyzdžiui, reikalauja daug gamtos išteklių. Prieš tokį švaistimą reikėtų kovoti, o kokiu būdu pirmiausia reikia šviesti žmonės. Komisaras Potočnikas puikiai žino šią problemą, jisai žino, ką jis dirbo prieš dirbdamas komisaru, jis dirbo švietimo sistemoje kartu su manim daugybę metų ir jis gali patvirtinti, kad švietimas aplinkosaugos rytyje yra esminis dalykas. Galėčiau apie Estiją pateikti keletą faktų susijusių su konkrečiais projektais. Estija yra saliginai nedidelė valstybė. Turime planą naudoti elektrinius automobilius. Šalyje ketinama įrengti tokių degalinių elektriniams automobiliams. Kai atvyksite į Estiją, galėsite važiuoti elektriniu automobiliu, nebereikės pilti naftos produktų į jūsų automobilio baką. Yra daug miškų mūsų šalyje, žmonių palyginus tankis nedidelis. Tad turime daug vietos ganevoms ir miškams. Jeigu miškas kertamas, tai tuomet panaudojama mediena ir ekonominiams tikslams, o miškas atsodinamas, kad miškas galėtų ataukti iš naujo. Estijoje taip pat turime ir kitų aplinkosaugos projektų. Būtent dėl to Estijai bus gausiai atstovaujama Rijo. Turėsime keliauti lėktuvais, burlaiviais nepavyks iki Rijo, tačiau mes tikrai ten aktyviai dalyvausime ir savo indėlį įnešime, pabandydami pakeisti pasaulį, kad jis būtų geresnė vieta gyventi mintis puikia, bet tam, ko gero, reikės, kad viską gyventume šiek tiek daugiau laiko. Kartais reikia ir kitų išteklių. Ačiū, ponai Lukas. Dabar žodis Europos parlamento kolegiai. Ačiū, ponė komisarė gerbiami kolegos. Pone komisarė, išklausiau jūsų pozityvaus signalo, jūsų pasisakymo. Daug kas atrodo pakankamai pozityvu ir besivysta gerų kelių. Rijo mes turime susitarti dėl tvirtų politinių įsipareigojimų, kad galėtume pasiekti ekologiškos ekonomikos gairių patvirtinimo. Aš pabrėžiu e, e, ekologiškos ekonomikos svarbą, nes dabar ekonominės krizės kontekste mums reikia iš tikrųjų tokio variklio, kuris paskamintų ekonomikos augimą, ekologiškos ekonomikos augimo. Ta ekologiška ekonomika būtų tartum augimo skatinimo variklis, nes tai padės sukurti papildomų darbo vietų. Ekologiškos ekonomikos rytyje norėčiau paklausti, ar jūs manote, kad ES lygių mums Reikia ekologiškos ekonomikos strategijos. Kodėl aš šito klausiu? Būtent dėl to, kad ekologiška ekonomika yra svarbi priemonė užtikrinti tvarę plėtrą. Rio susitikime visi turi suprasti, kad ekonominiai dalykai, socialiniai ir ekonominiai dalykai turi būti nagrinėjami kartu, kad būtų galima pasiekti tvarios plėtros ir ekologiško augimo. Būtent dėl to Norėčiau jūsų paprašyti viso šito ir dar daugiau, kadangi čia dalyvauja kolegos iš nacionalinių parlamentų. Mes turime pasiūsti labai stiprų signalą nacionalinėms vyriausybėms ES, turime pasiūsti tvirtą signalą Europos komisijai, kad nebūtų silpninama socialinė ir ekonominė dimencija, kad būtų kalbama apie e, ekonu, eko, apie ekologiškos ekonomikos vystymą, nepaisant krizės. Linkiu didžios sėkmės Rio, kad šis aukščiausio lygio susitikimas pasiektų to, ko mes norime, tai ateičiai, kurios siekiame. Ačiū. Pirmininkas, ačiū. Ponas Hansen, kolega iš Danijos parlamento, prašau. Mange tak for ordet. Jeg synes, at... Øh, ačiū, pirmininkė. Manau, kad pavadinimas Rio plus 20 ir jungtinių tautų pavadinimas The Future We Want, ta ateitis, kurios mes norime, tikrai puikus pavadinimas. Nes iš pavadinimo matome, kad mes kartu su kolegomis iš viso pasaulio veikti tikrai galime. Taigi labai svarbu visiems kartu priimti tinkamus politinius sprendimus. Labai svarbu, kad Europos e, parlamentas ir nacionaliniai parlamentai pabrėžtų, kad svarbu ne tik naują procesą pradėti Rijo, bet ir nustatyti privalomus uh, tikslus, nes po to susitiksime dar po kelių metų ir konstatuosime, kad labai toli nenuėjome. Nepamirškime, kad Rijo yra daugiau negu tarp aplinkosauginė konferencija. Tai taip pat yra ir tokia konferencija, kurios metu pabandysime nustatyti, pasiekti tvaraus vystimosi tikslų, nes, kaip jau buvo minėta, ekonominių, socialinių e, požiūrių ir aplinkosauginių požiūrių tai yra labai svarbu. Mes turime galimybę veikti, tačiau problemų, e, problemų yra. Reikia, kad pripažintume, jog kartais ne visai nežinome e, iki galo apie ką eina, e, apie ką kalbama. galbūt galima kažkokiu tikslu pasiekti ilgalaikiškesnių požiūrių, bet ir politiškai galime ir trumpalaikių tikslių siekti. Reikia pabrėžti tą faktą, kad mums reikalinga nusistatyti privalomai siektinus tikslus. Aš sutinku su tais prioritetais, kurie buvo nustatyti žuvininkystės, vandens, energetinio efektyvumo srityse. Manau, kad mūsų tikslai E, neturi būti be galo be krašto atidedami iki graikiškų kalėdų. Mes turėsime už viską sumokėti atitinkamą kainą. Bet jeigu neveiksime, tai mokėsime dar brangiau negu veikdami. To ne, neturime pamiršti. Europos Sąjungai tai yra svarbu, mums tai yra svarbu, jeigu neveiksime nieko, tai tuomet mokėsime daug brangiau, negu e, mokėtume veikdami. Labai svarbu, kokie yra nustatyti prioritetai. Mes patys turime apsispręsti, kokios ateities ir kokių prioritetų norime. Taip, kad reikės labai gerai padirbėti. Kolega Lygrė iš Luksemburgo dabar kalbės. Ačiū, pana pirmininkė, komisijos nari. Strategija komun. Euh, Teisingai kalbate, kalbėtams apie bendrą strategiją. Norėčiau e, išduoti labiau bendro pobūdžio klausimą, sužinoti, kokia yra ES pozicija lyginant su kitomis valstybėmis, kurios nedalyvavo pasirašant Kyoto protokolą. E, mes e, turime pasirinkti lankščius mechanizmus ir panašiai. Ir svarbu atsižvelgti į Kyoto problematiką, diskutuoti apie tai su kitomis šalimis. Jūs taip pat minėjote, kad numatyti yra penki ramšiai. Ir jūs minėjote jų tikslus. Pirmajame jūs kalbėjote atsinaujinančius energijos išteklius. Norėčiau užduoti du klausimus. Pirmiausia, dėl e, maisto produktų sektoriaus ir dėl e, biokūro gamybos. Ar tai atitinka naująją žemės ūkio politiką, 13 metų bendrą žemės ūkio politiką? Mes puikiai žinome, kad po keletų dešimtmečių teks išmaitinti 9 milijardus žmonių. Ar tikrai pasirinkome teisingą kryptį? Ir dar vienas dalykas. Besivystančios šalis. Ar čia mes teisingai kalbame apie vystimasi ir mokslo tyrimus, siekiant pasinaudoti turimais ištekliais, važiuoju, telkti saulę, ar nereikėtų galbūt e, vystyti Afrikos valstybėse, pavyzdžiui, saulės energijos e, sektoriaus labiau. Dėkoju. Ačiū, Richard Zeber dabar. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nariai. Daug kalbame apie ekologinę ekonomiką. Jeigu jos nesukursime, tai e, žmonės ilgainiui patirs daug problemų šioje planetoje. Manau, kad jau pribrendo laikas e, e, nustatyti konkrečias kainas už e, tai, ką veikiame arba už tos projektus, kurias ketiname įgyveninti. Kadangi komisijos narys anksčiau buvo ekonomistas, tai galėtų pasistengti šias kainas kuo greičiau nustatyti, nes daugelį projektų galime uh, įgyveninti tik tai numatydami jiems konkretų finansavimą. Jeigu neužtikrinsime tam tikro teisingumo kainų srityje, tai yra ne internalizuosime išorės sąnaudų, tai sistema ilgainiui neveiks. Prisiminkime tos didžiulius sunkumus e, transporto srityje, kai bandėme internalizuoti e, išorinius kaštus, turėdami omenyje, kad kai kurios transporto rūšis yra ekologiškesnės, o kitos yra mažiau ekologiškesnės. Labai ilgai užtruko, kol ES lygmenių buvo patvirtinti ir priimti atitinkami teisės aktai. Dėkuoju iš anksto Jums už tai, kad rytoj pasaulio vandens išteklių dieną sakysite kalbą Kinoks darbo grupėje. Noriu paklausti, ar komisija parengs atitinkamas gairės ir pasiūlymus, pagal kurios būtų galima e, užtikrinti e, sąnaudų atgavimą visapusišką, nes šiuo metu e, valstybės narėse veikia įvairios e, apmokėjimo už vandens išteklius sistemos, tačiau mums reikėtų uh, kažkokių bendrų taisyklių, priešingų atveju e, nukentėtų mūsų visa visuomenė dėl to, kad apatiniuose lygmenyse netinkamai tvarkomas. Ačiū Richardui Zeberiui, dabar kolega Vaslė iš Slovenijos parlamento. Labą dieną, ponė pirmininkė, gerbiamas komisijos nary, Jūs esate Slovenijos atstovas, noriu padėkoti visiems kolegoms, kurie po tokių nu, sočių pietų nu, tokias e, rimtas mintis reiškia, medicinoje yra netgi atskiras terminas tam dalykui apibūdinti. Noriu tačiau pristatyti Slovenijos poziciją. Slovenija pritarė Rio plus 20 aukščiausio lygio susitikimo sušaukimui. Labai džiaugiamės girdėdami to, apie tokius plataus masto užmojus, siekiant pasauliniu mastu nustatyti atitinkamus tikslus, kuriuos gyvenime būtų galima visame pasaulyje kovoti su skurdu Slovenija yra suinteresuota, kad būtų stiprinamos tokios institucijos, institucinė sąranga. Taip pat Slovenijai svarbu stiprinti aplinkosaugos institucijų veiklą. Rio plus 20 konferencija turėtų apimti visas e, abi sritis - ekonominį, socialinį bei ekonominį lygmenį. Slovenija šiuose sritise imasi labai aktyviai veiksmų jos e, pastangos e, neturėtų naiti veltui šiandien ryte. Man susidarė įspūdis, kad visi nusiteikia pakankamai optimistiškai ir e, lyg tai jau kalbama apie tai, kad tie privalomi tikslai bus patvirtinti, tačiau komisijos nariai patočnikai man susidaro įspūdis, kad jūs savo kalboje E, šiek tiek e, skeptiškai vertinote kitų konferencijos dalyvių e, pasirengimą tuos tikslus patvirtinti. Labai ačiū, dabar Bas Aichaut kalbės. Ačiū pirmininkė, ačiū panui Patošnikui už įžanginę kalbą. Tik vieną specifinį klausimą noriu užduoti po Durbano konferencijos, kurioje buvo e, sudarytas alijansas su mažiausiai išsivyščiusiomis šalimis. Kaip jūsų vertinimu e, šis alijansas turėtų būti plėtojamas, vertinant pasauliniu mastu? E, ir labai svarbu, kad BRIC šalis, pradedant Braziliją, taip pat prisijungtų prie šio alijanso, kuriam vadovauja Europos siekiant užte, užtikrinti uh, E, tvaresnius politinius sprendimus, e, todėl Rio konferencija bus svarbi ne tik ekologinės ekonomikos prasme, tačiau ir geopolitinių sprendimų prasme. Galbūt apie tai galėtumėte šiek tiek daugiau papasakoti. Kolegoms salėje noriu pasakyti, kad puiku, kuomet kalbame apie ekologinę ekonomiką ir visi dėl to sutarė, dėl jos svarbos, tačiau e, kartu puikiai žinome, kad ekologinė ekonomika prasideda nuo mūsų pačių, todėl būtina e, pakeisti mokesčių sistemas, ekologinius mokesčius ES lygmenį. Šiuo metu teikiamas pasiūlymas apmokestinti e, eko e, energijos išteklius ir skaičiuoti mokesčius pagal tam tikrų energijos išteklių CO2 išmetimo lygį, tai yra pakeisti dabar galiojančias taisyklės Europoje, tačiau turi būti mokesčių politika vienbalsiai priimama ir jeigu viena valstybė šios sprendimus blokuoja, tai mm, e, pavyzdžiui, jie negali įsigalėti. Ir Luksemburgas šiuo atveju galėtų blokuoti tuos sprendimus. Kolega iš Luksemburgo, kuris kalbėjo apie ekologinę ekonomiką, e, manau, kad e, galėtų pasistengti, kad Luksemburgas prisidėtų prie šių mokestinių sprendimų patvirtinimo ir taip E, apmokestinti mm, aplinkai daromą poveikį priešingų atveju ir toliau tik tai kalbėsime, tačiau niekas nepasikeis ir dėl to būtų labai gaila, pirmininkas. Ačiū Basui Aichhautui. E, Kalbėtojų daugiau norinčių pasakyti nėra, dabar noriu steigti galimybę komisijos nariui sureaguoti į išsakytas mintis, atsakyti užduotus klausimus arba bendrai vertinti diskusiją. Prašau, ponė Patočnikai. Uh, Dėkoju, tai buvo patrasinanti diskusija, puikiai diskusija. Um, aš kai kuriuos užduotus klausimus atsakysiu trumpai, prie kai kurių šiek tiek apsistosiu ilgiau, kad jų logiką suprastumėte. Pradėsiu nuo pono Brinkhold klausimų. Maltos atstovas jis yra. Jūs teiravotės apie tam tikrą žalios ekonomikos logiką, mes tą kryptim einame mes nesiūlome vienodų priemonių visiems. Tai yra iš tikrųjų priimtas požiūris ir dėl daug ko dar bus diskutuojama. Klausimas dėl tvarios plėtros tikslų susijimo su kitomis politikomis. Vienas iš signalų čia yra štai koks. Rijo, Brazilijoje mes turime susitarti dėl to, kad prasidėtų procesas, kuris padėtų sukurti tvarumą ateityje tokiems dalykams nepasakyti yra sunku, tačiau mes, europiečiai, prie to pareiškimų vedame štai ką. Jeigu norime, kad tas procesas būtų tas, kuriuo tikėtų žmonės, mums reikia susitarimų e, dėl labai konkrečių dalykų Rijo. Priešingų atveju bus priimta politinė deklaracija be, pa, be aiškių įsipareigojimų ir tai netrodys patikima, netrodys, kad priėmė tokius sprendimus, kurie yra neatšaukiami. Uh, Tad mums labai svarbu susijęti vystimosi tikslų, tvaraus vystimosi tikslų idėją su kažkokiais dalykais, kurie galėtų būti aiškus signalas paremtas mūsų gairėmis. Gairėse mes turime išdėsyti aiškius tikslus, aiškę darbo tvarkę, kuri suteiktų e, veiklai susijusiai su tvarios plėtros tikslais konkretų pavydalą. Trečias dalykas, galbūt čia Gal daugiau turėčiau paaiškinti. Besivystantis pasaulis. Ką mes darome šitame kontekste e, konkrečiai? Pirmiausia, jeigu pažvelgtume iš tos pozicijos, kurioje esame dabar, tai galėtume pasakyti, kad supratimas, kad mes susidursime su didžiuliu išteklių trūkumu, yra aiškesnis tose šalise, kur išteklių mažiau ir šalise, kurios yra labiau išsivyščiusios. Kai bandome įtikinti kitus, tai turime neužmiršti tų šalių, kurios šiandien atrodo turinčios mažesnį spaudimą ir daugiau resursų, bet visi atsidursime tam pačiam taške. Galbūt toms šalims teks šiek tiek daugiau šansų, kurio neteko mums bet galbūt tos šalis galėtų išvengti to transformacijos proceso, kuris jau buvo minėtas. Reikėtų keisti vartojimų ir gamybos įpročius, mes apie tai kalbėjome. Mums galbūt yra svarbiau keistis negu kitiems, bet aš manau, kad svarbu skleisti mūsų patirties signalą, kad tie, kurie turi keistis, galėtų padaryti tai nekartodami mūsų klaidų ir galbūt tie, kurie turi mažiau išteklių, galėtų mm, priimti teisingus sprendimus. Taigi tai yra aiškus signalas e, apie tai, kad visi esame tokioj pat padėti ar panašioj padėti. Turime kalbėti apie ekologišką ekonomiką ir tai palies mus visus. Vieni gal tuos aspektus suprasime geriau, kiti ne taip gerai. Girdėjau balsų sakant, kad tai neva galėtų būti susijęta su krize Europoje. Juk e, dėl krizės Europoje tokia idėja tik sunkiau išlaikyti, nes daug pateikiama e, ginčytinų argumentų šiuo klausimu. Tačiau jeigu norime kalbėti apie krizę, yra tokių argumentų, kuriuos galite pateikti e, nuneigdami žaliosios ekonomikos plėtojimo naudą. Jeigu norite išlošti daugiau, tai tuomet turite aukti labiau nacionaliniu lygmeniu. Kitaip tariant, norint didesnio augimo, reikia geresnio konkurencingumo. O kur mes jį paimsime? Tai yra tie dalykai, kuriuos turime atrasti, apie tai turime diskutuoti Europoje. Daugelį e, sričių iškyla ES problemų dėl konkurencingumo. Žinių ekonomika yra akivaizdus dalykas. Mes turime puikia švietimo sistemas, inovacijų sistemas ir panašiai. Tačiau idėja, prie kurios kai kurios įmonės jau dirba, kaip sakė kolega Gerbrandi, tos idėjos jau yra išreikštos ir įmonės jau dirba prie tų minčių, kadangi jos puikiai supranta, kad jeigu jos negamins produktų, naudodamos mažiau vandens, mažiau energijos, mažiau žaliavų, jeigu negamins taip, kad bus tų galima perdirbti tuo, tų jų gaminių, tai tuomet tos įmonės išnyks iš rinkos. Tai štai ką yra šiandien svarbu suprasti. Taigi, būtent dėl to mes praeitį kalbėjome apie darbo produktivumą, nes turėjome daug pigių išteklių ir sąlyginai nebrangios darbo jėgos. Dabar požiūris keičiasi. Dabar nebereikia tiek daug žmonių gamybai, tačiau reikia sunaudoti mažiau resursų, negu galbūt buvo naudojama praeitį. Pavyzdžiui, Vokietija 45 procentai visos kainodaros yra susiję su 20 procentų išlaidų darbo jėgai apmokėti ir visa kita yra resursai. Mes žinom, kad tos problemos yra ir jos tikrai niekur nedings, tik aštrės. Būtent dėl to mūsų nuomonė yra tokia. Kai kas sakė, kad, pavyzdžiui, Ekologiška ekonomika yra labiau koncepcija, kurią išsako išsivyščiusios šalis, kad galėtų sustabdyti besivystančių šalių plėtrą. Bet mes juk nekalbėtume apie e, ekologišką ekonomiką, jeigu, apie žalį ekonomiką, jeigu ta mažiau švari ekonomika padėtų sėkmingai aukti, jeigu matytume, kad tai mums tinka. Mes matome, kad ta neekologiška ekonomika pasiekė savo ribas Turime atsižvelgti į kai kurios dalykus šiandien, kuriuos ignoruodavome praeitie. Ir gamindami tų dalykų, tų kai kuriuos turime nepamiršti, turime e, vystyti tvarę ekonominę plėtrą, kitokiu atveju atsitrenksime į sieną. Privatus sektorius. Daugelis jūsų minėjote tai. Jeigu kalbame apie ekologišką ekonomiką ir ekologišką augimą, mes negalime šių temų gvildenti neįtraukdami privataus sektoriaus atstovų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad įgyvendinimo dalykai skirsis nuo seniau egzistavusių tradicijų, kad daug kas būdavo įgyvendinama tik oficialių kelių. Nes jeigu jūs norite iš tikrųjų kurti ekologiškos ekonomikos modelį, tai pirmiausia, svarbu yra sudaryti tokias sąlygas, kad tai būtų galima gyveninti. Svarbu primti rinkos priemonės, sąlygas, kurios pritrauktų e, verslo sektorių į tuos dalykus investuoti o tam jums reikia, suprantama, visuomenės paramos. Tačiau neįmanoma yra tiesiog perduoti pinigus, jeigu kažkas nesikeičia šalyje, tai tuomet mes negalėsime nieko padėti. E, skurdo išnaikinimas, aš to giliai tikiu, turi padėti žmonėms gyventi kitaip. Demokratija jiems padeda gyventi demokratiškai. Jie turi sveikatos apsaugos sistemas, turi galimybę gauti išsilavinimą. Tačiau žmonės turi turėti galimybę e, naudotis vandeniu, energijos ištekliais. Ir visa tai yra tiesiogiai susiję su e, ekosistemų apsauga. Jeigu sistemos tos bus niokojamos, tai tuomet žmonės bus stumiami į skurdą. Manau, kad Žmonės supranta, kad tai yra tie dalykai, prie kurių visi turime dirbti, siekdami, kad tie ištekliai būtų išsaugoti. Kodėl mes kalbame apie tas penkias rytis, kurias aš čia išdėšiau? Galbūt turėčiau detaliau paaiškinti, kas lypi už tų visų dalykų. Dabar mes turime tikrai vandenyną pačių vairiausių idėjų. Ir jeigu mes nesusitelksime prie tų dalykų, kurie galėtų tapti mūsų tikslais, mums nepavyks susisteminti mūsų požiūrio. Europoje mes tikime, kad geriausia būtų, kaip jau sakėm anksčiau, susitelkti prie tam tikrų tikslų parengimo tam tikrose srityse. Aš pavadinau tai gyvenimo ramščiais, prieš tai kalbėdamas. Pirmiausia, tvari energetika. Jau tai buvo siūlyta ne kartą. Tai yra geriausi siūlymai. Antras e, ramstis - vanduo. Mes kalbėjome e, apie vandenį, kuris reikalingas sanitariniai, patenkinamai situacijai palaikyti, tūkstantmečio tikslams siekti ir panašiai. Prieiga prie vandens yra ypatingai svarbi, ypač toms šalims, kurios yra mažiausio išsivystimo. Vanduo reikalingas ant žemės ūkiui plėtoti ir panašiai. Jeigu mes šio klausimo nespręsime, tai tom šalims ir toliau kils problemų dėl skurdo išnaikinimo ir apsirūpinimo maistu. Dabar dėl ekosistemų apsaugos, kad jos nebebūtų alinamos. Mažiausios, mažiausios iš šios pasaulio šalis šito prašo, tai yra pirmiausia Afrikos daugelis valstybių. Jeigu kalbėtume apie jūras ir vandenynus, apie jų ekosistemas, reiktų pasakyti štai ką. Vandeninai yra ta erdvė, kurią reikia tinkamai tvarkyti. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Yra daugybė salų ramiajame vandeninė. Šiandien mes kalbame apie atliekų tvarkymą, mes kalbame apie tai, kaip pasinaudoti tais visais ramščiais. Nes mums ateityje yra mūsų gyvenimui visą tai labai svarbus dalykai. Jeigu vandens ir energetikos problemų nespręsime, atliekų problemos nespręsime, galime pamiršti tvarę miestų plėtrą. Pavyzdžiui, maisto saugumas bus viena iš svarbiausių temų. Tai yra svarbi tema, tačiau ilgalaikėje perspektyvoje šią problemą galima išspręsti tik užtikrinti e, kad bus saugomos ekosistemos, kad bus geriau panaudojamas vanduo, kad nebus niokojamas dirbožėmis. Svarbu imtis tokių veiksmų, kurio, kurie padėtų spręsti tas fundamentales problemas. Svarbu laikytis tų numatytų ramščių, kuriuos aš pabandysime pateikti, nes tai būtų labai tvirtas pagrindas tolesniems sprendimams. Tad aš manau, kad susitelkti prie resursų ir kitų klausimų yra svarbiausias dalykas. Svarbu, kad tai nebūtų supainiojama su veikimu tam, tikrų, su tam tikra veikla, kad tai nebūtų supainiojama galiausiai su kitomis temomis. Visą tai iš tikrųjų turi prasme. Pone Merkis klausė apie tikslus. Vienas iš tų tikslų, apie kuriuos mes kalbame, yra toks. Mes paprašėme, kad taryba parengtų tikslus. Visas sritis aš jau paminėjau. Atliekų tvarkymas yra viena iš tų sričių. Bus dėl to teikiamas siūlymas Rijo. Pavyzdžiui, maisto atliekos yra tas dalykas, e, prie kurio, prie kurio reiktų dirbti, nes maisto atliekų tvarkymas yra problema besivystačiom šalims, o neturtingoms, kaip mes galėtume pagalvoti. Mes turime pagalvoti apie tai, ar mes išmaitinsime 9 milijardų žmonių ateityje, tačiau mes išvaistome tiek pat negu e, ir dar daugiau negu mums iš tikrųjų reikia. Tai yra iš tikrųjų labai rimtas klausimas. Jūs taip pat kalbėjote apie savartynus, mokesčius ir panašiai. Aš žinau, kad jūs norite, kad savartynai kaip tokie išnyktų. Tai juolab, kad daugelis savartynų dažnai yra įrengiama nelegaliai. Mes esame vieni iš tų, kurie tiki, kad atlikos turi būti tas dalykas, prie kurio mes dirbame ir kuris yra tvarkomas tvariai. Tai turi tapti ištekliumi. Kai dėl švietimo aplikaus saugos rytyje neturiu ką pridurti, kaip kolega Lukas sakė, vis, čia reikalinga šviesti žmonės. Kai kalbame apie ekologišką ekonomiką, kyla klausimas ir jūs klausėte, ar mes turime pakankamai resursų, atitinkamai juos saugome. Turime tai daryti. Galbūt socialinė dalis yra šiek tiek mažiau įtraukiama į šią lygtį, tačiau visi tie ingredientai, kuriuos minėjome šiandien, yra šios istorijos dalis. Jeigu mes norime plėtoti ekologišką ekonomiką, svarbu suprasti keletą pagrindinių dalykų. Pirmiausia, nėra kažkokių stebuklingų dalykų, reikalinga priimti reguliuojančius teisės aktus, skatinimo priemonės, reikia visuomenės paramos visam visam tam. O tam be kita ko dar reikia aiškios politinės vizijos ir valios. Priešingų atveju tiesiog nepavyks nieko nuveikti. Na ir galiausiai būtina mėgsti partnerystės privataus ir viešojo sektoriaus e, partnerystės su užsienio valstybėmis. Vis, apie visą tai mes kalbėsime Rijo, to ir norime ten pasiekti. Mes pasisakome už saistančius tikslus. Ir aš sakiau, kad mes jau turime tarybos išvadas ir paskui buvo užduota klausimų dėl Kyoto. Aš manau, kad mes dirbame remtis Durbano susitarimu ir tai yra svarbiausias dalykas. Tai rodo, kiek ES yra išsitraukusi iš šių klausimų sprendimą. Kai dėl biokūro ir tvarios plėtros, biokūras nėra atsakymas siekiant tvario, tvaraus vystimosi politika turėtų būti tokia. Jūs neturite e, kurti dešinę ranką, o kairę greuti tai, ką sukūrėte. Reiktų plačiau žvelgti mūsų aptariamą sritį. Ir kalbant apie biokūrą, lygiai taip pat galėtume pasakyti. Kai dėl Afrikos šalių plėtros, aš jau kalbėjau apie darbo sąlygas, apie rinkos priemonės. Ir galiausiai žodis dėl tam tikro skepticizmo, apie kurį kalbėjo kolega iš Slovenijos. Jeigu jūs manote, kad viskas yra aišku visiems dėl tų dalykų, apie kuriuos mes kalbame, tai jūs tikrai klystate. Mes e, turime atlikti didžiulį, kad įtikintume visus mūsų partnerius, kad esame nuoširdus, e, siektami tų tikslų ir turime parodyti, kad Mes neužsimame kažkokią protekcionistinę veiklą, kurią dėgia Europa ir nori primesti tą tvarką kitiems. Mes turime įrodyti, kad mes at, suprantame sąlygas, kuriomis gyvename ir norime, kad kiti tai suprastų. Mes turime pateikti faktus, turime pasisakyti už tokį vystimasi, kad mūsų kad tai, ką mes sakysime, visiems būtų suprantama. Visi turi suprasti, kad visi sėdim tam pačiam laive. Ir visi turime to, tos pačius interesus. Kaip vartosime dabar, tai turės įtakos mūsų ateičiai. Mes e, apie tuos dalykus diskutuojame jau šiandien, tad yra labai svarbu, kad mes visi suprastume jų kartais be mūsų ambicijų, kurių netrūksta, mums e, teks pasitelkti dar ir labai aiškius argumentus, kad galėtume būti įtikinantis. Buvau Brazilijoje, vyko 4,5 valandos apalaus stalo diskusijos su dešimčia žmonių ir galiu pasakyti, kad tiesiog labai sunku buvo ginti šitas idėjas, kadangi Brazilija nėra ta šalis, kuri išvelgia, kad resursai yra baigtinis reikalas, kad jų gali kažkada pritrūkti. Tačiau mes diskutuojame šiandien apie aplinkos pasikeitimus, apie reiškiamą apie susirūpinimą šiuo klausimu daugelį šalių. Tiesiog bandau pasakyti, kad mes dirbame prie klausimų, į kuriuos ne visi žvelgia taip, kaip žvelgiame mes. Svarbu ieškoti sąjungininkų, nes tos sudarytos sąjungos gali padėti. Afrikos šalis, mažos salos, jų atstovai, gali, jūsų kontaktai su jais gali būti naudingi. Nagojoje ir Durbane jau buvo prasidėję šiek tiek tie dalykai ir dabar jie, ko gero, bus dar labiau akivaizdus. Tačiau dabar daug kas tampa aiškiau matoma ir tikrai verta prie tų klausimų dirbti. Stoholme dar vyks konferencija balandžio mėnesį. Tai yra irgi puikia proga užmėgsti kontaktus. Svarbu, kad nebūtų praleista nei vienos progos kad būtų tos sąjungos sėkmingai kūriamos. Mes to neužmirštame, mes nuolatos stengiamės išsiaiškinti, kaip tą Rio klausimą išspręsti sėkmingai visiems kartu, kad dėl Glaub iniciatyvos. Manau, kad jinai yra puikia mintis. Vakar susitikau su aplinkosaugos saugos E, reikalų komiteto pirmininkų iš Brazilijos, jis man išaiškino, kokie yra jų tikslai, kaip ketinama organizuoti tą susitikimą. Ir ne aš iš kitos pusės turėčiau komentuoti, kas ir kaip, tačiau aš manau, kad GLAUB iniciatyva yra iš tikrųjų puikiai prie jos irgi verta dirbti. Ačiū. Vielen Dank, Janis Labai ačiū Janisui Patočnikui už atsakymus, užduotus klausimus, už dalyvavimą mūsų posėdėje. Esu tikras, kad jūs šiandien dar kartą įtikinami pademonstravote, kad jūsų ketinimai rimti susiję su Rio plus 20, siekiant, kad ši konferencija baigtųsi sėkmingai. Štai nebus lengvas pasivaikščiojimas, diskusijos nebus lengvos. Europos parlamente tą taip pat pastebime. Manau, kad jūs savo nacionaliniuose parlamentuose taip pat galite padaryti tą pačią išvadą, kuomet pateikiami konkretus pasiūlymai klimato kaitos srityje arba siekiant užtikrinti <clears throat> tvarų vystimasi, tuomet sprendimus priimti yra sunku, tačiau mes neturime kito pasirinkimo, su to įsitikinęs, liko trys mėnesiai iki Rio plus 20 susitikimą ir ši konferencija, manau, šis susitikimas buvo gera pradžia pradėti, paskatinti diskus, diskusijas valstybėse narėse apie tai, kas turėtų vykti ir kas vyks e, birželio mėnesį Rio de Žaneire, nes tie įvykiai galėtų e, nulemti pasaulio likimą, jeigu elgsimės taip kaip iki šiol, tai pasauliu gali labai brangiai kainuoti. Šiandien apie tai buvo kalbama, buvo kalbama apie išorinių kaštų internalizavimą. Mums reikia atvirai apie tai e, diskutuoti ir kalbėtis e, tarpusavyje, taip pat turime įsivaizduoti, kad mums nemažai kainuos ir ekonomikos permainos siekiant ją paversti tvare. Šiandien buvo nemažai kalbama apie tai, kokiu veiksmu reikia imtis, kad jungtinių tautų institucijos tiksliau, kad jungtinių tautų institucija taip pat atsinaujintų, nes kai susi, iš kai kurių susitikimų paaiškėjo, kad dabartinė sąranga tikrai jungtinių tautų nėra pati e, tinkamiausia ir naudingiausia mūsų tikslams pasiekti. Nežinau, ar jo susitikime e, pavyks tas permainas e, išjudinti. Išteklių naudojimo, išteklių tausojimas, energijos vartojimo efektyvumas apsirūpinimo energijos ištekliais užtikrinimas taip pat yra labai svarbus klausimai. Tikiuosi, kad Europos parlamente, nacionaliniuose parlamentuose sugebėsime perkelti šios tikslus į atitinkamus teisės aktus, nes saistomi susitarimai turi būti grindžiami ir saistomais teisės aktais atitinkamosios rytise, tai ne visuomet lengva pasiekti. Taip pat šiandien konstatavau, kad e, Europos Sąjungoje e, aplinkosaugos rytie veikiantis politikai ir parlamento nariai E, aktyviai e, remia šias idėjas, tačiau turime patraukti į savo pusę dar politikus iš kitų sričių. Mūsų diskusijas apsunkina šiuo metu skolų krizė, kuri prasidėjo nuo finansų krizės, po to išsirituliojo ekonomikos krizė, dabar tapo skolų krize ir kiti pasaulio regionai labai atidžiai stebi Europą ir e, tai, kaip pastaroji sugebės įveikti šią krizę. Mes turime uh, parodyti, kad sugebėsime krizę įveikti. Jeigu tą padarysime, tai galėsime ir e, pasauliui pateikti pasiūlymus, e, kaip 9 milijardai gyventojų e, gyvenančių pramonės šalyse turint omenyje, kad iki 2050 labai padidė, padidės išteklių paklausa ir reikės atitinkamų sprendimų, todėl aplinkosaugos e, vystimosi politikos, kovos su klimato kaita politikos e, srityje e, mūsų laukia nemažai išbandymų, mes būsime tas lakmuso popierėlis ir vienas iš, vienas svarbiausių kliūčių, su kuria dabar susidurime, yra mokesčių politika, kuri yra valstybinarių finansų ministrų rankose. Tačiau e, ir būtent dėl to mes nesugebėjome sustarti dėl finansinių sandorių apmokestinimo bei e, e, žaliavų mokesčio įvedimo su ES. Mm, žinau, kad tai yra provokuojantis teiginys, kurį dabar jums pristačiau, tačiau specialiai tai pasielgiau, kadangi siūlau pamastyti apie tai, kokiu priemonių galime imtis ne tik jungtinėse tautose, tačiau ir pačia Europos Sąjungoje, tam, kad galėtume užtikrinti. E, tvarų ir ilgalaikį ekonomikos vystimasi. Dėkoju nuoširdžiai kolegoms iš nacionalinių parlamentų, sukorusiems ilgą kelią į, iki Briuselio štai, kad šiandien pas mus atvykote. Buvo labai įdomu klausytis jūsų minčių ir e, pasiūlymų pateikiamų iš įvairių skirtingų ES valstybių narių. Aš laikau šį renginį proceso pradžią. Dar kartą noriu Jums nuoširdžiai padėkoti, linkiu geros kelionės namo. Tikiuosi, kad Rio konferencija, kur kurioje ES atstovas 27 iš 194 narių e, sugebėsime sukurti alijansą e, siekiant e, sukurti geresnį pasaulį, apie kurį kalbėjo komisijos narys, nei daugiau, nei mažiau. Taigi dar kartą šią mintimį ir baigsiu savo pasisakymą, linkiu Jums sėkmės. So, Kolleginnen und Kollegen, es geht weiter. Tęskime darbą, mėly kolegos, tęskime komiteto posėdį. Dar liko du darbo atvarkės punktai, kuriuos turime apsvarstyti. Ir pradėkime nuo penkioliktojo daugeliu vaistų atspari tuberkuliozė Europos regione. Čia keisimės nuomonėmis su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro ECDC. Taip pat e, noriu pasveikinti nuoširdžiai pasaulio sveikatos organizacijos atstovus ir e, PSO vardu šiandien kalbės daktaras Roberto Pertolini. ECDC e, vardu kalbės panas Prengeris, kontrolės centro vadovas, mūsų posėdžio salė truputėlį ištuštėjo ir pirmiausia norėčiau steigti žodį ponai Bertolinį. Ne, ponas Lyza dar pirmiausia. Labai trumpai Ponas Langė prašė įtraukti šį klausimą į darbo tvarkę, tiksliau ji turėjo išvykti į Niderlandus neplanuotai ir aš turėsiu vykti į kito komiteto posėdį, noriu e, jos vardu pranešti, kad Ester de Langen būtų įdomu apsvarstyti klausimą, kaip, e, kokį poveikį pasaulinė krizė daro tuberkuliozės plėtimo ir esama čia tam E, tikro tarpusavio tam tikrų sąsajų. Atsiprašau, kad taip įsiterpiau, tačiau būtent e, kolegija labai domina šie klausimai ir galbūt mūsų prelegentai galėtų apie tai pakalbėti. Ačiū Pėteriui Lyzai. Dar noriu steigti žodį pasaulio sveikatos organizacijos atstovui, ponui daktarui Bertolinį. Ačiū ponui Grotijai, ačiū už kvietimą atvykti ir kalbėti su jumis PSO vardu, pono dr. Haka, generalinio direktoriaus, regioninio direktoriaus vardu noriu jums, jūs pasveikinti. Labai džiaugiamės galėdami e, su jumis paminėti pasaulio tuberkuliozės dieną, kuri yra kovo 24 diena, kuomet prieš daugelį metų Robertas Kokas atrado tuberkuliozės mikrobakteriją. E, tuberkuliozė yra išgydoma lyga, tačiau ši lyga kiekvienais metais ES susirga 400 tūkstančių e, žmonių, turint omenyje, kad Europos regionas e, PSO kontekste apima daugiau nei Europos Sąjungą, Europos kontinentą, apima taip pat ir buvusią Sovietų Sąjungą, tačiau, kaip minėjau, 400 naujų atvejų kiekvienais metais išfiksuojama Europos regione ir 60 tūkstančių mirčių. E, tuberkuliozė viena iš pagrindinių mirčių priežasčių, turint omenyje, kad maždaug trečdalis pasaulio e, gyventojų nešioja e, tuberkuliozės mikrobakteriją ir 10 procentų susirga per savo gyvenimą. Tuberkuliozė gali būti gydoma tačiau tam reikia laiko, pastangų, investicijų, šalių e, sveikatos apsaugos sistemose tai nėra nauja problema, jau šimtmečius Šilbėra žinoma, buvo perkelta į kitus kontinentus, išplito visame pasaulyje, e, migrantai ir priekeiviai ją išnešiojo, reikia e, paminėti, kad XIX-XX amžių tuberkuliozės apimtis sumažėjo dar iki pradedant naudoti antibiotikus, o tai reiškia, kad ši lyga glaudžiai susijusi ir aš čia dabar pakalbėsiu apie klausimą, kurį minėjote, su e, žmonių gyvenimo sąlygomis, su e, būsto sąlygomis, mytybos sąlygomis, dėl šių priežasčių ir daugelio kitų priežasčių tuberkuliozė. Uh, buvo laikoma daugelį dešimtmečių e, praeities problema, tačiau e, taip nėra. Ši problema e, aktuali daugelį pasaulio vietų, taip pat ir Europoje šiuo metu. Svarbu turėti omenyje, kad tuberkuliozė nevienodai pavojinga visose valstybėse narėse. Dažniausiai tai yra e, lyga susijusi su skurdu, su socialinėmis gyvenimo sąlygomis, daugiausiai tuberkuliozę serga migrantai arba e, kaliniai iki 50 procentų užfiksuotų vakarų Europoje tuberkuliozės atvejų e, susirga šią lygą migrantai iki 20 iki 2 procentų rytų Europoje kalinimo įstaigos laikos, laikomų asmenų taip pat serga tuberkuliozę. Ir tuos aspektus reikia atsižvelgti taip pat ir tai, kad e, blogėja daugelį Europos šalių ekonominės ir socialinės sąlygos ir e, tai gali daryti poveikį e, žmonių geroviai, sveikatos apsaugos kokybei E, galimybė pasinaudoti sveikatos apsaugos paslaugomis ir būtent e, sprendžiant tuberkuliozės problemas reikia atsižvelgti šios aspektus ateityje. Pastarųjų dešimtmečių duomenys rodo, remiantis PSO e, surinktą informaciją daugelį rytų Europos valstybių, kuomet jose žlugo ankstesnės antvarkos, pavyzdžiui, Sovietų sąjunga, dešimtame dešimtmetyje, tai e, šiame pasaulio regione, kaip ir kitose, tuberkuliozės apimtis mažėjo, tačiau dabar staiga pradėjo didėti ir to priežastis yra e, mišrios, pavyzdžiui, e, sąsajos su živ AIDS ir kitomis lygomis skatina susirgymą tuberkuliozę. Tačiau reikia pabrėžti, kad socialinių ekonominių sąlygų blogėjimas yra viena iš tuberkuliozės priežasčių. 32 regiono, mūsų regiono valstybių, dauguma jų yra ES narės, e, tuberkuliozės atvejų apimtis mažėjo, vėliau apie tai išsameu pakalbėsiu. 1000 gyventojų 20 tuberkuliozės susirgymo atvejų kanka, tačiau 18 mūsų regiono valstybių, e, kai kurios iš jų yra ES narės, joms tenka 85 procentai visų tuberkuliozės susirgymo atvejų Europoje prie tai 350 tūkstančių susirgymų per metus. <clears throat> E, tai yra susirgama tam tikra tuberkuliozės forma MDR, kuri yra atspari dviem veiksmingiausiams antibiotikams. Uh, ir e, šiai tuberkuliozės formai gydyti e, reikia kitokių metodų, kurie yra labai brangus ir dažnai neveiksmingi. E, ir ši tuberkuliozės forma plinta kai kuriuose mūsų regiono valstybėse, susirga maždaug 30 procentų anksčiau tuberkuliozės sirgusių asmenų šia, iš naujo šią tuberkuliozės, su tuberkuliozės formą. RTB sergantis asmenys e, yra pažeidžiamesni, tik e, pusė, pusė jų galima išgydyti tuberkuliozę, kiti dėja miršta ir gali užkrėsti e, kitus asmenis e, šią grėsmingą tuberkuliozės forma, kai kuriuose valstybėse šio, šios tuberkuliozės formos e, grėsmė vis e, didėja. 15-27 valstybių, kuriuose daugiausiai pasaulyje pastaiko šios tuberkuliozės rūšės, yra Europoje. 80 tūkstančių e, RTB tai atvejų prognozuojama kad e, būtent šiose valstybėse pasitaikys, tai 80 procentų viso pasaulio susirgymo atveju, e, turint omenyje, kad tik 5 procentai e, kitomis tuberkuliozės formos susirgančių asmenų gyvena Europoje. Tai galite įsivaizduoti, koks yra santykis pasaulio kontekste, bet to pastebima nauja grėsminga tendencija, tai yra vadinamas ekstremali RTB forma 2009 susirgo Europoje 350 asmenų šią tuberkuliozės formą. Ši tuberkuliozės forma taip pat atspari antros kartos vaistams ir gydyti šią tuberkuliozės formą e, beveik neįmanoma. Kai kuriais atvejais e, būna tik gydimas sėkmingas, tačiau dažniausiai ne. Ir būtent e, šios tuberkuliozės rūšės plitimas kelia e, didžiausią susirūpinimą, nes reikia papildomų vaistų, e, reikia ligonius ilgą laiką gydyti ligoninės ir, ir tai kainuoja pakankamai brangiai. Atsižvelgiant į šią grėsmingą padėtį, PSO pastaraisiais metais rengė konsoliduotą veiksmų planą, siekiant užkirsti kelią e, tuberkuliozės plitimui nuo 11 iki 15 metų ES E, Europos regionų sveikatos apsaugos ministrai patvirtino 2011 metais Bakų šią strategiją ir planas yra diagnozuoti 85 procentus prognozuojamų e, RTB atvejų. E, nes e, žmonės miršta e, kai kuriais atvejais negavę tinkamo gydimo ir netgi jiems nediagnozavus šio, šios lygos. Taigi siekime pasiekti 85 procentų diagnozavimo atveju ir 75 procentų išgydymo. Apimtis šis planas galėtų būti įgyventas valstybėse narėse ir e, jie gyvenintus būtų užkirtamas kelias 250 tūkstančių asmenų susirgti e, RTB e, bei 30 tūkstančių atvejų būtų užkirtamas kelias ūmios tuberkuliozės susirgymo atvejams ir skaičiuojant ekonominiais skaičiais būtų galima sutaupyti 7 milijardus JAV dolerių, investavus 5 milijardus, turint omenyje, kad be šių investicijų 5 milijardų mes e, prarastume maždaug 12 milijardų. Tai reiškia, kad ekonominiu požiūriu e, yra verta investuoti į e, šios programos įgyvenimą, taip pat išgelbėtumėme 120 tūkstančių žmonių gyvybių. Sunku įvertinti žmogaus gyvybės kainą, ekonomistai taiko tam tikrą vertimą, tačiau man pačiam yra labai sudėtinga vertinti žmonių gyvybės Tačiau vis tik tai turime apie tai taip pat pamastyti. <clears throat> PSU e, ketina suteikti techninę pagalbą, kitokią paramą dalyvaujančio šalims, e, siekiant įgyveninti šį planą, tai susijęs su atskirais lygmenimis, e, tyrimų lygmenių reikia kurti naujus vaistus, kovoti su e, ekstremalia tuberkuliozės forma, taip pat reikia kurti mm, naujus gydimo ir prevencijos metodus, kontroliuoti lygos plitimą, nes mm, lyga, pavyzdžiui, mm, kai kuriais atvejais Europoje plito slaugos ligoninėse ir šios aspektus būtina atidžiai atsižvelgti, taip pat turime užtikrinti finansinius išteklius žinote, kad e, esame pasaulinio kovos su tuberkulioze, AIDS ir malerija fondo ir iš jo 2011-aisiais jo lėšomis nebuvo finansuojamos e, šalis, kuriams labiausiai reikėjo paramos ir veikiausiai iš šio fondo nebus tos šalis finansuojamos iki 2014 metų, taigi patirsime nemažą e, finansinių išteklių trūkumą. Šį klausimą ES turėtų ryštingai spręsti, nes e, tinkama, tinkamas gydimas, tinkama lygos kontrolė leistų greičiau kurti naujus vaistus e, ir užkirsti kelią visiškai visiems vaistams atparios tuberkuliozės vystimasi. Ir jeigu taip atsitiktų, tuomet kitų klausimas, kaip tokius ligonius reiktų gydyti ir slaugyti. Ir padėtis būtų labai e, grėsminga. Taigi tiek būtų mano minčių. Arba pagrindinės mintis, kurias norim pristatyti, yra, kad tuberkuliozė yra problema ne tik besivystančiose valstybėse, tačiau kai kuriuose Europos dalyse, taip pat vakarų ir rytų Europoje, Europos Sąjungoje, arba tiesiogiai, arba netiesioginiu būdu per migraciją iš kitų pasaulio vietų dėl uh, tam tikrų uh, gyventojų grupių gyvenančių uh, blogose socialinėse ir ekonominėse sąlygose keliamos grėsmės e, tuberkuliozė e, per pastarosius dešimtmečius progresavo, todėl reikia kurti naujus kovos su šia lyga būdus ir metodus. <clears throat> nekontroliuojančios lygos gali sukelti dar didesnę grėsmę ir taip pat turime daugiau investuoti į tuberkuliozės gydimą ir kontrolę bei bendradarbiauti e, tiek ES viduje, tiek su kaiminėmis šalimis ir tolesniais regionais. Pirmkas, ačiū. PSO atstovui, ponui Bertolin, dabar suteiksiu žodį komisijos atstovui, tai yra ponas Žan Raim, jis yra E, generalinio direktorius viešosios sveikatos direktorate pavaduotas. Prašau. In, in to... Dėkuoju, ponė pirmininkė. Žymima tuberkuliozės dieną noriu padėkoti Envi komitetui už šio posėdžio suorganizavimą. Kolegos, jau minėjau, kad tuberkuliozė šiandien tebėra labai aktuali problema visam Europos regionui. Priežastis tam yra žinomos Žinome, kad gydimas dėja ne visada veikia. Žinome, kad kiek yra tuberkuliozė paplitusi geografiškai. Dažniausiai nuo tuberkuliozės kenčia skurdžiausiai gyvenantis, reikalingos geresnės priemonės ir geresnis finansavimas kovai su, su tuberkuliozė. Valstybės narės krečia ekonomikos krizė. Susidurime su dar rimtesnė situacija. Čia komisija parengė politiką ir finansinės iniciatyvas kovai su tuberkulioze. Tos priemonės apima priežiūrą, mokslo tyrimus, prevenciją ir kontrolę bei tarptautinį bendradarbiavimą. Kalbant apie mokslo tyrimus, ES remia pagrindų problemas, e, siūloma parengti naujas diagnozavimo ir gydavimo priemonės tuberkuliozijai. 125 milijonai eurų būtų yra skirta per pasarusius dešimt metų tuberkuliozės gydimui. Būtina remti tuberkuliozės vakcinos iniciatyvą, dėkti privačią ir viešąją partnerystę šioje srityje. Tai buvo pradėta 2008 metais. Būtina vykdyti taip pat klinikinių bandymų projektus. Tam yra irgi parengta pagrindų programa 60 milijonų eurų buvo investuota siekiant išbandyti naujus vaistus vakcinas ir naujas gydimo priemonės šalyse esančiuose žemiau e, Saharos Afrikoje. Sveik, Europos Sąjungos sveikatos problema, programa apima finansavimą tų programų, kurios padeda valstybėms geriau kovoti su tuberkuliozė. 2007 metais tai buvo numatyta. Užtikrinti geresnę tuberkuliozės prevenciją ir kontrolę. E, buvo numatytos priemonės testų atlikimui, e, siekiant išsiaiškinti, kiek yra užsikrėtusių žmonių, pirmiausia, rizikos taip vadinamuose grupėse. E, būtina, pad... būtina užtikrinti geresnį visuomenės, informa... geresnį visuomenės informavimą apie tuberkuliozę ir jos paplitimą. Komisija neseniai lapkričio mėnesį praeitų metų paskelbė iniciatyvą, kad galėtų iškelti um, iniciatyvas susijusias su tuberkuliozės atsparios kai kuriems vaistams gydimo. E, žinomos tampa e, antibiotikams atsparios tuberkuliozės formos ir tam būtina ateikti tolesnius tyrimus, kad būtų rasti nauji antibiotikai ir kad būtų galima pasitelkti ko geresnės diagnostikos priemonės. Šios problemos liečia ne tik ES ir veikiama šios ir ne tik ES, mes remiame besivystančias valstybės. Mes padedame e, gydyti ir kitas lygas, ne tik tuberkuliozę. Europos komisija skiria apie milijardą eurų pasauliniam fondui, kurių tikslas yra gydyti tuberkuliozę, ait ir malariją. Svarbu kovoti su tuberkuliozė visame pasaulyje. E, bet Bulgarija ir Rumanija yra vienos iš ES valstybių, kur um, tuberkuliozės problema tebelieka ypač aktuali mokslo tyrimai, prevencija ir kontrolė yra svarbus klausimai, svarbu taip pat žiūrėti tarptautinį bendradarbiavimą. E, komisija aiškiai rodo savo įsipareigojimus dirbti kovojant su tuberkuliozė. Svarbu, kad būtų skiriamas reikiamas dėmesys vietos veiksmams, kad būtų nepamirštamas ekonominis ir socialinis faktorius susijęs su šia lyga, svarbu pasitelkti visas turimas priemonės šiai problemai spręsti. Pavyzdžiui, buvo e, pasakyta, kad šios priemonės yra svarbios regioniniai plėtrai. Svarbu, kad būtų kuriama infrastruktūra susijusi su pacientų priežiūra. Svarbu užtikrinti, kad pažeidžiamų suomenės grupių žmonės turėtų galimybę gydytis. Svarbu taip pat užtikrinti švietimą. Nuo 2007 metų buvo pasitelktos regioninių fondų atitinkamos priemonės. Svarbu kovoti ne tik su pačia tuberkuliuose, bet gerinti nacionalinės veikatos sistemas ir jų gebėjimus spręsti e, problemas susijusius tokiamis lygomis kaip tuberkuliozė. Sanglaudos politika ir jos fondai taip pat yra priemonė padidinti in, e, finansavimą priemonių ES. Mastu ekonominė krizė purto daugelį ES valstybių ir čia e, tebe išlieka poreikis reformuoti daugelio šalių sveikatos sistemas. Labai svarbios yra bendros iniciatyvos, tarptautinės iniciatyvos kovojant su tuberkulioze. Mes taip pat pabrėžime, jog labai svarbu dirbti su suinteresuotais subjektais. Pastaraisiais metais mes tengiamės į savo pastangas kovoti su tuberkuliozė labiau traukti pilietinę visuomenę. Taip pat bendradarbiavome uh, E, ir su e, atitinkamomis institucijomis siekdami spręsti šią problemą. 2010 metais buvo surinkta viešoji konsultacija susijusi su kova su tuberkuliozė. 11 metais buvo paskelbta ES sveikatos programa, buvo primta nauja kovos su tuberkuliozė programa į kurią įtraukta pilietinė visuomenė. Ypač e, aktyviai buvo keliamas aspektas, kaip nuo šios lygos apsaugoti pažeidžiamų visuomenės grupių atstovus. Pasaulio sveikatos organizacija yra taip pat svarbi organizacija šioje srityje. Mes tikimės, kad galėsime padidinti savo pastangas e, kovoje su šia lyga, kuri dėja nesustoja prie valstybių sienos, kuri bendra mums visiems. Dabar, sako pirmininkas, ačiū, suteiksime e, žodį ACD vadovui. Uh, ačiū, kad e, pakvietėte mane į šį sustikimą. Aš norėčiau Jums pateikti tokią e, to, tolygų kiekį geros ir blogos informacijos, tačiau gerų žinių yra labai sunku surasti PSO kontekste ECDC komisija paprengusi planą kovoti su tuberkuliozėm, malarija ir e, kitomis lygomis, tačiau per pastarosius penkerius metus labai nežymiai e, sumažinome e, MDR tuberkuliozės atveju. Ir tokį rezultatą galėjome, to rezultatą galėjome pasiekti riebiais metais, kuomet daug lėšų buvo skiriama kovai su šią lygą ekonomikos krizės metu, manau, kad e, lėšų skiriama mažiau ir gerų rezultatų sunku tikėtis, nes e, mažėja e, sveikatos apsaugai skiriamos lėšos ir didėja plinta labiau skurdas, todėl e, didėja galimybės skurde gyventiems asmenims užsikrėsti tuberkuliozę, nes vidutinė klasė, jos atstovai retai užsikrečia šią ligą. Nepaisant to, e, pastaraisiais metais 24 tūkstančiai tuberkuliozės atvejų buvo užfiksuoti Europos Sąjungoje, 1500 1500 e, tuberkuliozės atvejų buvo vaistams atspari tuberkuliozė. E, dažniausiai tuberkuliozė susirga kaliniai, romai, e, migrantai, pabėgėliai ir kiti skurdus miesto, skurdžiai gyventis miesto gyventojai. Ekonomikos krizė trunkant ilgesnį laiką vis daugiau europiečių šioms pažeidžiamos rizikos grupėms jums priklausyti, nes vis daugiau žmonių e, e, gyvens skurde, taps benamiais, vartos narkotikų ir e, taps alkoholikais. Tai yra liūdnasis scenarius. Todėl būtina tačiau, tačiau nepadidinus finansavimo kovant su tuberkuliozė yra sudėtinga su šilga kovoti, mums reikia daugiau lėšų, kadangi labai sudėtinga tuberkuliozę diagnozuoti ir sunku ją gydyti. <clears throat> E, ši lyga reikalauja daug resursų. E, nes e, tuberkuliozės simptomai yra, pažiūrėjau, kosėjimas, temperatūra yra labai panašus į kitų e, lygų, todėl būtent atlikti laboratorinius tyrimus, sėkmint diagnozuoti šią lygą, E, daktaras turi gydytojas siūsti mėginius į laboratoriją, reikia naudoti deramą įrangą, taigi vien tik diagnozuoti šią lygą reikia nemažai lėšų ir išteklių. E, kokie yra pagrindiniai vaistams atsparios tuberkuliozės simptomai, nelabai skiriasi nuo įprastų tuberkuliozės atvejų. Vienintelis būdas diagnozuoti e, šią tuberkuliozės formą yra papildomi tyrimai. Diagnozė norint diagnozuoti, reikia labai geros laboratorinės įrangos ir e, labai gerų specialistų, kurių ES nėra labai daug. Todėl mes dėjome daug pastangų, kad e, galėtume e, parengti standartinius vaistams sparaus tuberkulios diagnozavimo metodus tačiau nacionalinės laboratorijos dažniausiai finansuojamos yra iš valstybių narų, narių ir jeigu valstybės narės nepakankamai investuos į laboratorinę įrangą, tai mes nesugebėsime diagnozuoti įprastinės tuberkuliozės atveju, nekalbant jau apie vaistams atsparios tuberkuliozės atveju ir mažiau lygos atveju sugebėsime diagnozuoti šį lygą vis labiau plis kiek užtrunka tuberkuliozės gydimas, šešis mėnesius, jei e, yra gydoma įprastinė tuberkuliozė ir du metus gydoma tuberkuliozė, kuri yra atspari vaistams. Įprastas tuberkuliozės gydimas yra sudėtingas, reikia keturių skirtingų antibiotikų per pirmosius du mėnesius ir dviejų skirtingų antibiotikų likusiems ketveriems mėnesiams, tai kainuoja pakankamai daug, vaistams atspiros tuberkuliozės gydimas reikalauja daugiau vaistų, visais atvejais tuberkuliozę reikia, gydimo procesą turi stebėti specialistai ir e, jeigu E, tuberkuliozės vaistai nebus vartojami tinkamai, tai tuberkuliozė gali tapti atspari vaistams ir e, iš įprastos e, virsti MDR tuberkuliozę. Taigi reikia papildomų išteklių laboratorijai, reikia, kad gydimą stebėtų ir vykdytų specialistai ir nacionalinės kompetitingos tarnybos stebėtų ir vertintų lygos procesus, taigi viską, e, gydimo procesus turi vykti pagal instrukcijas ir netgi tokiais atvejais tik 30 procentų vaistams atsparios tuberkuliozės atveju, 30 procentų vaistams atsparios tuberkuliozės atveju galima išgydyti, tai labai blogas rezultatas, nesu tikras, kad visos es valstybės narės skirs pakankamai lėšų gydyti tuberkuliozę. Aš kalbu apie Europos Sąjungą, aš nekalbu apie vidurio Azijos valstybės ar kitas mažiau išteklių turinčias, finansinių išteklių turinčias šalis, tačiau Europos parlamento, nacionalinio parlamento nariai gali atlikti svarbu vaidmenį, užtikrinant, e, kad e, tuberkuliozė būtų skiriamas deramas dėmesys PSO ir ECDC yra pasirengusi jums padėti šiame e, procese ir esame pasirengę pateikti jūs komitetui papildomų dokumentų. ECDC patikė informaciją apie pastarųjų metų tuberkuliozės atvejus atskirose ES valstybėse narėse, lyginant e, įprastinius ir vaistams atsparios tuberkuliozės susirgymo atvejus. Esame labai skirtingos padėties ES valstybėse, šimtų tūkstančių atvejų kuomet yra tam tikras susirgymo skaičius šimtai tūkstančių, tuomet galima kalbėti apie tuberkuliozės epidemiją ir taip pat reikia lyginti padėti kaiminėse šalise. 21 ES valstybė narė laikoma žemos, laikomos žemos rizikos šalimis, tai 20 atveju 100 tūkstančių susirgymų pasitaiko šešiose valstybėse. Per, per pasirašęšius metus bendras tuberkuliozės susirgymų skaičius sumažėjo, tačiau kalbant apie vaistams atspariaus tuberkuliozės susirgymo atvejus, per pastarosius penkerius metus įsigilinus į padėtį galite matyti, kad ypač vaistams atspariaus tuberkuliozės susirgymo e, skaičius smarkiai išaugo kai kuriuose miestuose. E, yra didelė e, rizika, tikimybė susi, susirgti e, tuberkuliozę didžiuosiuose miestuose, nors bendra padėtis atitinkamai es valstybėje yra pakankamai nebloga ir pagrindiniai miestai yra Londonas, e, Kopenhaga ir Rotterdamas. Ten yra tris kartus didesnė tikimybė susirgti tuberkuliozę E, Milanui, taip pat Italijoje tenka didžiausia dalis e, tuberkuliozės susirgymo atveju, pagrindinė priežastis yra skurdas, nes tose miestuose vis daugiau benamių, vis didesnė skaičiai atvyksta migrantų ir skurdžiai gyvenančių e, asmenų. New York'e, pavyzdžiui, prieš kurį laiką. Uh, Jorko pavyzdys parodo, kad jeigu laiku nesimo prevencinių priemonių, tai po to yra labai sunku kovoti su e, tuberkuliozė. Dabar mažinant e, kovos su tuberkuliozė finansavimą, pirmas dalykas, kurį pamatysite, būtų pakankamai optimistiškas, nes jeigu neskirsime pinigų diagnozuoti e, tuberkuliozai, tai e, nereikės su šia lyga kovoti, nereikės jos gydyti E, tačiau mes turime suvokti, kad reikia skirti deramą dėmesį, pirmiausia, diagnozuoti lygį, po to ją gydyti. Tačiau neskiriant šių lėšų, tai e, e, tą tikrąjį rezultatą pamatysime tik po kelių metų. Noriu e, e pakviesti komiteto narius rytoj Londone, e, Barcelonoje, Milane, kitose pasaulio miestuose E, bus minima pasaulio kovos su tuberkuliozė diena. Aš būsiu Rotterdame ir ECDC e organizuoti tinkamus renginius šią dieną paminėti ir mes e, būtume labai dėkingi už jūsų dalyvavimą ir už jūsų paramą. Pirmininkas, ačiū ponas Prengeriui už jo pristatymą tos dramatiškos padėties. Akivaizdu, kad reikia imtis veiksmų sprendžiant šią problemą. Dabar noriu suteikti žodį kolegoms. Pirmiausia, Ana Rosbach kalbės, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti atstovus iš pasaulio prekybos organizacijos, komisijos ir Europos ribų ir prevencijos ir kontrolės centro. Šiandien mes kalbame labai rimtomis temomis. Man tai baisu matyti, kad tokia lyga kaip tuberkuliozė vėl plinta. Tai gali būti viena iš didžiausių sveikatos e, rizikos faktorių Europoje. Norėčiau paklausti keletų dalykų kai peržvelgiau jūsų dokumentus pateiktus, mačiau, kiek jungtinėse valstijose buvo skirta finansavimo kovai su tuberkuliuose. Norėčiau sužinoti, ar turite apžvalgą, kiek valstybėms narėms ES kainuoja kova su tuberkuliuose. Ir jeigu neveiktume, kiek tada mums kainuotų neveikimas? Norėčiau paklausti, kas buvo nuveikta, siekiant užkirsti kelią e, įprastiniai tuberkuliozė ir tuberkuliozė, kuri atspari vaistams. Taip pat norėčiau išgirsti, kas konkrečiai buvo nuveikta. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centras, ko gero, žino, kokia situacija šalyse, ar šalis aktyviai veikia šios rytėje. Ir norėčiau paklausti, ar jūs renkate geriausią praktiką egzistuojančiose egzistuojančia kitose šalise ir organizacijose. Pavyzdžiui, gal keičiasi informacija su pasaulio sveikatos organizacija. organizacija. Dėkuoju. Pirmininkas, ačiū poniai Rosbech, Linda McEwen ir paskui kolegė Šaldemos klaus. Prašau. Pone Linda McEwen, dėkuoju už progą su jumis padiskutuoti. Prieš keletą metų buvau Ukrainoje E, kai vykau ten kaip nevyriausinės organizacijos narė, kalbėjome apie tuberkuliozės poveikį toje pasaulio dalyje. Prieš penkerius metus ten buvau, mes lankėmės rytų Europos kalėjimuose ir ligoninėse. Patirtis buvo tikrai šokiruojanti. Daktarai mums tuomet sakė, kad žlugo sveikatos sistema po Sovietų sąjungos žlugimo ir kad tai sukėlė daugybę problemų, nes padidėjo skurdas, tapo sunku uh, gauti medicinos paslaugas. Dabar komisijos atstovai ir, ir Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro atstovai kalbėjo apie biudžetą skiriamą sveikatos apsaugai. Pavyzdžiui, kaip su Graikijos sveikatos apsaugos sistema kalbama e, apie problemas Portugalijoje, nes situacija pasikeitė, reikia mokėti už gydimą ten. Uh, Rumunijoje regis taip pat sunku gauti medicinos paslaugas. Tai yra tas klausimas, kuris mums turi rūpėti. Mes kalbame apie taupimo programas, tačiau turime turėti omenyje tokius dalykus kaip kova su tuberkuliozė, kai kalbame apie tai, kaip būtina taupyti. Aš čia kalbu apie Ukrainą. Ap... O ko gero turėtume labiau kalbėti apie problemas 27 valstybėse narėse. E, Norėčiau klausti Europos komisijos ir Europos lygų prevencijos ir kontrolinės centro, kaip jūs katrų bendradarbiaujate. Kažkas paskelbė veiksmų planą pernai, ar ne? Jūs kalbėjote prieš planą, prieš penkerius metus buvo parengta ir sakėte, kad yra parengtas naujas veiksmų planas. Kaip jis veikia, norėjau paklausti. Ir ko yra laukiama iš valstybių narių, į ką Europos komisija turėtų investuoti. Norėčiau paklausti, ką Europos komisija nuveikė įgyvent mokslo tyrimų programas, veiksmų programas. Man ne visai aišku, kaip ta nauja programa derinama su tuo, kas jau buvo nuspręsta ir gyvendinama seniau. Dėl 12 milijardų eurų, e, aš galėčiau Anai atsakyti, kad tas neveikimus galėtų kainuoti apie 12 milijardų eurų ar dolerių. Ar komisija įtraukta į plano įgyvendinimą, jeigu toks planas yra ir kaip tas planas veikia. Mes turime regis veiksmų planą, ar čia nereikalingas ir koks nors koordinavimo mechanizmas. Nes žmonės gali renkti planus ir tikėtis, kad jie bus finansuojami, kaip užtikrinti, kad tie planai bus įgyvendinami, kad vyks jų stebėsena. Ar egzistuoja koks nors, pavyzdžiui, nuoseklus planas ES regionui ir ar jam yra numatyta lėšų? Pirmininkas, ačiū Linda. Kristel Šaldemos, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū už pasisakymus šiandien. Iš tikrųjų, suturime su labai rimtais iššūkiais ir turime uh, numatyti aktyvesnius veiksmus šioje srityje. Turiu keletą klausimų, nes manau, kad yra iš tikrųjų sunku sužinoti, ką dar galime padaryti papildomai, negu darome šiandien. Uh, Norėčiau paklausti Europos komisijos atstovų. Jūs minėjote daugelį iniciatyvų, kurios vyksta ES lygmenių, kalbėjote mokslo tyrim, apie mokslo tyrimus ir kitas iniciatyvas. Jūsų nuomonė reikėtų atlikti prognozes tam tikras, remiantis jau atliktais veiksmais. Matome kad atsiranda daugiau atsparios tuberkuliozės formų, tuo tarpu, kai e, įprastinės tuberkuliozės skaičiai regisi mažėja. Norėčiau paklausti pasaulio sveikatos organizacijos atstovų, kaip įmanoma įvertinti, kiek atsiperka investicijos į tą sritį, kiek, per kiek laiko atsiperka, per dviejus metus, trejus, keturius, penkis, nežinau. Ačiū už jūsų pasisakymus, darbą, jūs mums šiandien pranešite apie tokias naujas, kurios kelias surūpinimą. Ačiū. Ačiū, Kristel. Kolega Danesku, prašau klausti, o paskui kolegė Merkis. Now, uh, world... Pasaulio prekybos organizacijos veiksmų, <laughs> sveikatos organizacijos veiksmų planas parodo, kad, kad uh, uh, reikia kovoti su uh, šią ligą Europoje. Suminėtas kovos su tuberkuliozė, malerija ir AIDS fondas teikia finansavimą gydant tuberkuliozę Rumunijoje. Tačiau e, nuo 2014 metų finansavimas gali būti nutrauktas, todėl tokia šalis kaip Rumunija patirs didelių sunkumų kovodamas su šia liga. Norėčiau paklausti komisijos, kaip pastaroji ketina padėti šalims patiriančiams tokias finansavimo spragas. Ačiū, Judit Merkis žodis. Ačiū pirmininkė, ačiū už įdomią suteiktą informaciją. Esu šokiruota girdėdama, kad uh, Mano gimtojo šalyje ši lyga yra pakankamai e, plačiai paplitusi ir jos e, plitimas didėja. Galime konstatuoti, kad e, farmakologijos pramonė nedada pakankamai, vaistų pramonė nedada pakankamai daug pastangų, kad uh, vykdytų atitinkamus tyrimus, e, kuriant naujus vaistus, gydyti lygoms, kuriamis susirga skurdė gyvenantis asmenis. Turinėje, kiek mikrobiotikams kurti skiriama lėšų e, bet 15 kompanijų tik tai gamina šios, šios vaistus, tai tikrai nėra daug ir mums trūksta statistinių duomenų susijusių su antibiotikų vartojimu yra labai sudėtinga lyginti padėtį e, atskirose valstybėse narėse, nes kai kuriuose iš jų uh, antibiotikų vartojimo per daug, kitose tuo tarpu e, gydytojai nelabai noriai išrašo antibiotikus, taigi kokia padėtis vertinant statistinius duomenis, receptų išrašymo, tarpusio sąsajos su e, susirgymu atvejais, ar Europos valstybės narės taiko skirtingus vaistus ir skirtingus receptus išrašinėja gydyti tuberkuliozė. Ačiū, ponė Merkis, kas pirmasis norėtų atsakyti užduos, užduotus klausimus, ponas Bertalinė. Ačiū, pabandysiu atsakyti kai kurios klausimus jų, pagal jų uždavimo tvarką dėl e, išlaidų gydyti vaistams atsparę tuberkuliozę vienam asmeniui tenka per du metus 15 tūkstančių eurų. Jeigu jie ligoninėje praleidžia 3 mėnesius, ne visuomet taip būna, kartais ligoninės reikia praleisti ilgesnį laiką e, dėl to, kad e, organizmas ne visuomet vienodai reaguoja gydimą ir e, tie kaštai gali išaukti nuo 50 anksčiau iki 100 tūkstančio eurų. Kaip minėjau savo uh, kalboje bendras vertinimas, bendros prognozijos yra, kad šiam planui veiksmų įgyveninti reikia 5 milijardų eurų ir e, investicinė graža būtų 7 milijardai eurų ir tai būtų galima sutapyti 12 milijardų eurų, e, palyginti su tuo atveju, jeigu nieko nebūtų daroma. Kalbant apie bendradarbiavimą su ECDC, galiu Jums pateikti e, pavyzdį apie veikiančią priežiūros ir kontrolės sistemą, kurią mes parengėme kartu su ECDC, taip e, vengiame veiklos e, dubliavimo ir taupome išteklius, koordinuojame, deriname savo veiksmus. Atsakant į klausimą dėl sąsajų tarp e, ekonominės padėties e, blogėjimo, santvarkų žlugimo buvusiose Sovietų Sąjungos šalyse. E, šiame grafike aiškiai matoma pagal kreivės, kaip padidėjo tuberkuliozės atveju, kaip padidėjo tuberkuliozės plitimas tose valstybėse žlugus sveikatos apsaugos sistemoms arba joms mm, drastiškai pasikeitus. Kartais mm, pasikeitus mm, socialiniai padėčiai, sveikatos apsaugos situacijai neiškart pajuntamos to pasiekmes, turint omenyje tuberkuliozės plitimą, tačiau vėlesnių laikų e, jos aiškiai matomos, kaip ir e, to sukeliama ekonominė e, žala kalbant apie gydimą ir diagnozavimą, bar, PSO dabar patvirtino naujas metodikas, pagal kurias e, galima greičiau diagno, diagnozuoti tuberkuliozės e, atvejus, jų kaina yra vieno bandymo mėginio ištyrimo 40 eurų tačiau e, tai yra e, tikrai didelis žingsnis į priekį, nes galima diagnozuoti e, tuberkuliozę per kelias valandas, anksčiau tai užtrukdavo kelias dienas, galiu e, pateikti Jums išsamesnės informacijos, kur, kurioje kalbama apie atskirus veiksmus ir projektus. Žinoma, visiems šiems veiksmams reikia finansinių išteklių, apie tai kai kurie iš Jūsų kalbėjote pasaulinio e, fondo finansavimo e, pokyčiai e, sukelia problemų kai kuriuose valstybėse, pavyzdžiui, Rumunijoje, jos atstovas apie tai kalbėjo. Visuomenės sveikatos sistemoje pasitaiko tokių atvejų, kuomet manoma, kad tikslai yra pasiekti, po to neskiriama kovoms su kovai su šiomis lygomis deramų lėšų ir viskas grįžta į savęs vėžes ar mes tikimės investicinės gražos, užduotas klausimas, e, reikia ilgai laukti, e, kuomet e, grįžtos investicijos nuo 11 iki 15 metų. Mes esame parengę atitinkamus skaičiavimus tam laikotarpį ir gyvendinus mūsų veiksmų planą būtų galima diagnozuoti 250 tūkstančių papildomų vaistams atsparių tuberkuliozės atveju, kaip Markas minėjo, kol nebus tuberkuliozė e, diagnozuojama, nebus galima jos gydyti ir būtų galima išgelbėti 200 tūkstančių, 120 tūkstančių žmonių gyvybių, kaip ir išgydant 120 tūkstančių diagnozuotų tuberkuliozės atveju Todėl daugiau dėmesio reikėtų skirti ir finansinių išteklių šio veiksmų plano įgyvendinimui. Nes nieko nedarant ir visiškai akivaizdu, koks pavojingas ir neigiamas bus visas vystimosi scenarijus šios lygos. Tiek norėjau pasakyti. Pirmininkas, labai ačiū ponui Bertolinį, dabar suteiksime žodį komisijai, kad e, jos atstovai galėtų sureaguoti į užduotus klausimus. Prašau. Dėkuoju už jūsų klausimus. Pirmiausia, apie tai, kai ar valstybės reikiamą dėmesį skiria tuberkuliozai. Privalo taip daryti, kadangi tai yra viena iš tų lygų, kurią gydyti yra svarbu. Nuo 98 metų egzistuoja e, teisės aktas susijęs su užkrečiamų lygų gydimu ir prevencija ir šalis privalomtis priemonių. E, kaip žinia, atsirado nauja tuberkuliozės forma, antibiotikams atspari ir dabar šią savaitę mes kreipėmės į valstybės narės, kad būtų susitarta dėl to, kad reikėtų apibriežti atsparumą antibiotikams. Ir Mes dabar turime įdėgę teisinę sistemą, kuri pareigoja valstybės narės pranešti tais atvejai, tuos atvejus, kai tuberkuliozės protrukiai pasireiškia, kai, ar tai būtų tuberkuliozė, kuri atsvarins jo antibiotikams, ar paprasta tuberkuliozė, kai ligonės įsiduria daugiau negu įprasta žmonių. Kitas dalykas, valstybės narės taip pat privalo pagal šios teisės aktus ir perduoti Europos lygų prevencijos ir kontrolės centrui statistinius duomenys Mes turime įmanoma palyginti statistiką, statistikos duomenis ir na, jų reikimą dar galima gerinti. Kitas dalykas susijęs su e, finansavimo padėtimi. Pernai komisija e, atliko peržiūrą ir paaiškėjo, kad e, bendras fondas yra reikalingas, kad imtasi reikiamų priemonių tam, kad būtų galima sumažinti riziką ateityje ir kad buvo aktyviai kovojama ir rezultatyviai su sukčiavimo atvejais. E, buvo pateiktos rekomendacijos ir Europos komisija privalo laikytis pažado 330 milijonų eurų paskirti globalų fondą iki 13 metų. Nepaisant to, kiek trūksta e, nepaisant to, kad e, krizės kontekste tų lėšų trūksta. Kai dėl Rumunijos, jeigu pažvelgtume į sanglaudos politiką, 7-13 metų laikotarpiu mes pas, numatėme 147 milijonus eurų investicijų ir tai gali padėti kovoti su uh, tuberkuliozė ir kitomis užkrečiamus lygomis. Kai dėl sveikatos, prie, e, sveikatos, pasaulio sveikatos organizacijos, Europos prevencijos lygų centro Europos komisijos bendradarbiavimo, bendradarbiavimas vyksta, buvo pasirašyta deklaracija ir tai leidžia parengti gairias daugelyje strateginių sričių. Sveikatos saugumo klausimai yra viena iš tokių strateginių sritis. Mes nuolatos susitinkame po to Maskvos deklaracijos pasirašymų su pasaulio sveikatos organizacijos atstovais, dirbame kartu. Europos komisija dirba visuomenės sveikatos rytyje, mes bendradarbiaujame su Europos lygų prevencijos ir kontrolės centru bendrų do, ben, statistinių duomenų rinkimas galėtų būti vienas iš tų bendradarbiavimo barų. Taigi pranešimai pateikiami abiems institucijoms ir tai yra naudinga priemonė. Jūs taip pat klausėte apie finansinius resursus. Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro darbų planas yra siunčiamas valstybėms narėms ir resursai turi atitikti veikmų, veiksmų plano poreikius. E, tačiau nacionalinių lygmenių taip pat galima remti kai, kurias, kai kurios projektus. Aš minėjau kai kurias dalykus, kurie buvo finansuojami iš nacionalinių mokslinio tyrimų programų, iš strateginių veiksmų plano ir panašiai, nes galime pasitelkti įvairias, įvairius fondus, mokslo tyrimų, ne tik sveikatos fondus. Dėl um, tuberkuliozės atsparios antibiotikams formų. Vėlgi, čia mes galime irgi pasiremti finansavimo programomis, kurios yra įvairios. Mes parengėme iniciatyvą dėl naujų antibiotikų kūrimo. Mokslo tyrimų programų fondų dėka šią programą galima finansuoti. Yra parengti strateginiai dokumentai, kur numatyti veiksmai ir kuriems reikus skiriamas finansavimas. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar kalbės e, Europos lygų prevencijos ir kontrolės centro vadovas. Um, labai ačiū. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad e, valstybės narės e, yra pirmiausia įgaliotos kovoti su tuberkuliozė. Aš lankiausi kai kuriuose šalise Lietuvoje, Rumunijoje pavyzdžiui. Ir e, tikrai e, esu labai susirūpinęs, nes e, gydant e, tuberkuliozę reikalinga e, sveikatos apsaugos sistemos grandinė. Tai yra diagnozavimo, gydimo, prevencijos grandinė. Lietuvoje, pavyzdžiui, 20 procentų tuberkuliozės atvejų yra atsparus vaistams, tai yra jos labai sudėtinga ir brangu gydyti. Nežinau, ar visi atvejai yra užfiksuoti susirgymo atvejai. Taip pat e, lankiausi Rumunijoje ir e, Rumunijoje, e, pažiūrėjau, pagrindinė problema yra finansiniai ištekliai, pinigai reikalingi pirkti vaistams gydyti vaikų tuberkuliozės atvejus. Dabar taikant visas taupimo priemonės, nepaisant jų, aš e, tikiuosi, nebūdamas politikų, bet man labai rūpi šis klausimas, kad e, šalis turės pakankamai lėšų, kad galėtų įsigyti vaistų. Noriu grįžti prie panos Merkis klausimo. Labai svarbu nustatyti tam tikrus standartus atliekant e, tyrimus. Pavyzdžiui, Indija buvo užfiksuotas visiško atsparumo visiems vaistams tuberkuliozės atvejus, pavyzdžiui, e, e, jeigu yra išbandomi šeši vaistai ir ne vienas jų neveikia, tai hmm, galima kalbėti apie visišką atsparumą šiems vaistams, tačiau jeigu turime 12 vaistų, e, tai galbūt vienas iš tų 12 paveiktų. Arba jeigu turėtume. Taigi mes turėtume susitarti dėl palyginamojų metodikų, parengti jas Europoje. Reikia kalbėti apie grėsmingą padėtį, tai akivaizdu, tačiau turime paprasčiausiai skirti šią lygai deramą dėmesį. Vadinamoji vakcinavimo iniciatyva, kuri bandoma įgyvendinti. Ar galiu apie tai pakalbėti? Tai nėra labai veiksminga priemonė, ta vakcinavimo kampanija ar vakcinų kūrimo kampanija, daug pinigų e, yra investuojama į atitinkamus mokslinius tyrimus ir mes tikimės, kad per kiek metų bus sukurta, galbūt per penkis ar dešimt, penkis ar dešimt metų bus sukurta tikrai veiksminga vakcina nuo tuberkuliozės. Ačiū ponas Sprengeriu, dėkoju visiems trims komisijos PSO ir ECDC atstovams už tai, kad pas mus atvyko. Dabar e, persime prie kito paskutinio mūsų darbo tvarkės punkto. Palauksime kelias sekundės. Okay. So, kommen wir zum letzten Tagesordnungspunkt für heute, the protection Paskutinis šiandienos darbotvarkės punktas - gyvūnų apsauga juos vežant. Čia mes turime pateikti nuomonę dėl e, Žemės ūkio komiteto rengiamo pranešimo. Mūsų nuomonės referentė yra e, kolegė Liotar ir jai pirmiausia steiksime žodį. Labai ačiū. Kalbėsiu trumpai Manau, kad e, mūsų darbo diena buvo įdomi, tačiau e, pakankamai ilga ir sunki, taigi pamėginsiu kalbėti trumpai. E, mano rengiamai nuomonė buvo skirtas tik vienas puslapis ir tikiuosi, kad jūs šią nuomonę vertinsite kaip tam tikrą požiūrį arba tam tikrą paskatą. Aš e, pageidaučiau, kad mūsų komitetas e, pasiūstų rimtą žinę valstybėms narėms ir komisijai dėl to, kad negalima toliau taip e, gabenti uh, vežti gyvūnų. Rengiamo pranešimui turime pateikti daug pakeitimų, nes gyvūnų transportavimo sąlygos yra labai blogos, gyvūnai išsenka, susižeidžia, kenčia nuo per didelio karščio, negauna pakankamai pašarų, todėl nes pirmiausiai nekreipiamas dėmesys į pelną ir į transportavimo greitį, E, tokiai tvarkai reikia padaryti. Gal reikia griežtai kovoti su tokiais gyvūnų gabenimo sąlygų pažeidinėjimais, e, todėl mes turėtume imtis atitinkamų priemonių, e, galbūt peržiūrėti transportavimo nuostatas dėl transportavimo trukmės, nustatydami maksimalę gabenimo trukmę be sustojimo iki 8 valandų. E, ponas Belgės surinko maždaug milijoną parašų ir pusė parlamento narių e, pasirašė už tokius pasiūlymus. Taip pat e, aš siūlau numatyti trumpesnį transportavimo laikotarpį skerdžiamiems gyvūnams, geresnės kontrolės sąlygas ir jų gyvenimo užtikrinimą, būtinybę glaudžiau bendradarbiauti valstybėms narėms tarpusavyje, inspekcijų patikrinimų skaičių reikėtų didinti. Taip pat reikėtų transportavimo įrangą atnaujinti, kad būtų galima e, reguliuoti e, oro temperatūrą, e, Mm. Nu, tačiau e, šiuo argumentu nereikėtų piknaudžiauti siekiant e, prailginti gabenimo laiką. Aš e, manau, kad gyvūnų skerdimas turėtų būti vykdomas kuo arčiau jų auginimo vietų, dėl to sumažėtų CO2 emisijos, būtų naudinga aplinkai, tačiau Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į atitinkamas mokslininkų išvadas, e, kurias be kita ko pateikė ir EFSA, pasaulio ir Europos e, maisto saugos agentūra ir į šias išvadas dažniausiai neatsižvelgiama. Jeigu būtų atsižvelgiama, tai e, būtų užtikrinamos geresnis gyvūnų gabenimo sąlygos. Pavyzdžiui, aš patikiau tinkamas rekomendacijas dėl arklių gabenimo, tačiau reikia pagerinti ir kitų gyvūnų rūšių gabenimo sąlygas. Norėčiau paprašyti komisijos pateikti atitinkamą pasiūlymą e, dėl 2005 e, metų pirmosios, pirmojo ar reglamento atlikti tinkamą poveikio įvertinimo, nes jau yra surinkta nemažai informacijos susijusios su gyvūnų transportavimo sąlygomis ir jų pagerinimo galimybėmis. Iš anksto dėkoju už jūsų teikiamas pasiūlymus ir pastabas. Dabar. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjai. Manau, kad pranešimas yra tikrai labai geras, pritariu Viskam, kas jame pasakyti, turiu keletą pamastymų dėl to, kaip galima būtų pranešimą pagerinti. Tačiau pirmiausia, džiaugiuosi matydamas, kad įtrauktas į pranešimą yra ir e, įtraukta yra nuostata dėl gyvulių transporto laiko sumažinimo. Nes rengiama yra ir peticija, kur reikėtų surinkti daugiau negu milijoną parašų. Ir aš žinau, kad kolegos veikia įvairiuose šalyse, tačiau galėčiau pasakyti visiems, kad surinkti milijoną parašų, net naudojantis internetu, nėra lengva užduotis. Tai yra tikrai labai rimtas darbas ir įmanomas atlikti tik tada, jeigu iniciatyva yra masiškai remiama. Tad Tikiuosi, kad peticija bus pasirašyta ir kad Europos žmonės parodys, kad nori pasikeitimų šioje srityje. Mes dabar parlamente esame surinkę daugumą, tikėkime, kad taip ir bus, kad ir rašytinė deklaracija sulauks daugumos paramos, viskas atrodo visai neblogai. Norėčiau pabrėžti dar štai, ką aš manau, kad jūs, ponė Partešė, esate visai teisys sakydama, kad, ni, kad ne tik apie gyvūnų gerbuvį čia reikia kalbėti, bet ir apie lygų plitimą. Veterinarai, pavyzdžiui, yra sakę, kad e, gyvūnai, gyvi gyvūnai vežami per sienas e, patiria tą problemą, kur yra susijusi su e, gyvūnų lygų platinimu ir kartais vienos ar kitos lygos pasirodo ten, kur jų anksčiau nebuvo. Taip pat svarbu užtikrinti maisto saugos aspektą. Nežinau, ar jūs apie tai kalbate, kronė pranešėja, tačiau reikėtų pasakyti štai ką. Kai gyvūnai pervežami ir kai patiria daug streso, tai tuomet e, tai turi įtakos jų mėsai, jos kokybė tam paprastesnė. Taigi gyvūnų transportas, jų pervežimas yra susijęs ir glaudžiai ir su maisto kokybės klausimu. Reikėtų, kad e, at, e, reikėtų atsižvelgti į tai, kad išmetame atmosferą daug CO2 nuo 2005 iki šiandien perveštų keulių skaičius iš vienos šalies į kitą išaugo 70 procentų. Iš tikrųjų, šio transporto tipas labai išsiplėtė. Manau, kad yra puikių argumentų šiam pranešimui paremti, jeigu pasižiūrėsime, kaip komisija laikosi šiuo klausimu ir kaip laikėsi per tuos septynius, per pasarus septynius metus, tikiu sakyti, kad tai buvo tikra gėda. Praeitos kadencijos metu buvo mums iš komisijos sakyta, kad jums nepatinka tie teisės aktai, kurie galioja, bet galiu užtikrinti, kad, kad pasibaigs komisijos, šios komisijos mandatas, tai tuomet pateiksime naują siūlymą. Na, taip nenutiko, kadangi jį pakeitė komisarė Vasilijų. Ir klausimų metu komisijoje aš uždaviau klausimą, ar bus teikiami konkretų siūlymą iš šios rytyje. Taip nenutiko. Tad komisijos nariai seniai žada mums iniciatyva šioje srityje ir aš manau, kad yra iš tikrųjų gėda, kad nedirbam aktyviai komisijoje šiuo klausimu. Manau, kad e, gali būti netaip lengva surinkti daugumą. Dabar nelengva buvo prieš septynerius metus savo tikslų pasiekti, o dabar tiesiog uh, Spauskime komisiją tiek, kiek galime. Ačiū. Pirmininkas dėkoju. Iš tikrųjų, spaudimą privalu vykdyti. Andrė Sinoni, Alde vardu. Eh, permetto che condivido l'esposizione ai e contenuti. E- Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, leiskite pasakyti, kad aš pritariu pranešėjos argumentams, taip pat pritariu tam, ką pasakė Jorgen, ponas Jorgensen, kuris pasisakė prieš mane. Man atrodo, kad e, komisijos pranešimas dėl gyvūnų apsaugos transportavimo metu e, turi trūkumų. Komisija nori remtis stebėsenos duomenimis, bet jų kartais nepakanka ir nepakanka tų duomenų aiškiai problemą išanalizuoti. Pavyzdžiui, nepasirodo šioje, šiame pranešime duomenys susiję su triušių ir paukščių gabenimu. E, komisijos pranešime taip pat patvirtinama, kad lieka problemų susijusių su transportavimu, čia kalbame apie gyvūnų gerovę E, agentūra gyvūnų gerovės nurodo, EFSA, kad kai kurie duomenys nepagrysti e, moksliškai, sakykime, arklių vežimo atveju, o kai, e, kai vežami paukščiai taip pat yra negerai dėl to, kad jie per daug su, sugrūsti į narvus, triušiai taip pat. Komisija duoda suprasti, kad ji neketina keisti reglamento, bet prideda dar, kad e, šį reglamentą taikys griežčiau. Dėl to reikia atlikti kontrolę. OAV nustatė, kad valstybėse narėse dėl kelionės trukmės, dėl neatitikimo transporto priemonių yra labai daug trūkumų ir kontrolės taip pat nepakankam. Galima kartais kontroliuoti imituojant kelionės trukmę, kaip sakė pranešėjas. Be kita ko, 15 kovo buvo patvirtinta deklaracija, kurioje išsisakė daugelis parlamentarų ir buvo dar surinkta daugiau negu milijonas parašų. E, Jūs rinko įvairios asociacijos ir, ir vadovavo rinkimų Jorgensen. E, pranešime yra pasakyta, kad daugiau negu 8 valandas trunkančios kelionės sudaro 30 procentų visų kelionių. O tai, je, jeigu tos kelionės patrumpėtų galima būtų sutaupyti. Penktoje dalyje pranešime pasakyta, kad jeigu būtų pritaikytos, pritaikyti, e, pritaikytos visos e, mašinos pervežti gyvūnams, tai pareikalautų 11 milijonų 800. Kaip vienai mašinai reikia pakeisti 11 800 eurų ir tokiu būdu būtų lengviau atliekama kontrolė. Aš asmeniškai esu vegetaras, bet kaip minėjo prieš mane pasisakiusieji, vis tik tais reikėtų sekti, kad mėsos kokybė būtų aukštesnė, kad mes produktai, e, gyvuliniai produktai būtų sveikesni. E, EFSA turi tik penkis inspektorius, tie penki inspektoriai turi tikrinti, kaip yra atitinkama įvairiose valstybėse reglamento nuostatos ir savai nesuprantama, kad jeigu dar bus sumažinta e, transportavimo valandų skaičius, tai inspektoriai galės e, atlikti savo darbą efektyviau. Komisija, remdamasi moksliniais duomenimis, turi laikytis Europos parlamento pareikštos valios bei piliečių pareikštos valios, o aš kviečiu komisiją e, pakeisti reglamentą ir apriboti gyvūnų vežimą. Žymą laiką. Ačiū kolegai, dabar e, Žiūrį Gerlin kalbė šešėlinis. Šešėlinė pranešėja. Ačiū pirmininkė. Daugumą argumentų buvo išsakyti ir mūsų liko nedaug, tačiau norėčiau dar keletą aspektų paminėti. Norėčiau nuoširdžiai padėkoti pranešėjai, puikiai e, pademonstravo, kaip galima trumpą nuomonę parengti, galėtų netgi seminarus vesti kolegoms šią temą. Jie Tačiau aš kelis e, pasiūlymus vis tik pateiksiu, ypač dėl arklių gabenimo, e, nes e, aš mėgstu jodinėti, man tai svarbus klausimas, taigi pateks, pateiksiu kelis pakeitimus. Manau, kad turėsime rimtai diskutuoti apie įskerdiklas vežamų gyvūnų gabenimo sąlygas ir ilgus atstumus apie taisyklės ir reglamentus, kurių turime laikytis, pavyzdžiui, kai kuriuose salose, kuriams aš atstovauju, bandžiau surasti mobiles skerdiklas ir e, jų surasti buvo neįmanoma ir gyvūnai turėjo būti tris valandas gabenami e, jūrą iki artimiausios skerdiklos. Tai yra tikrai didelio masto problema, būtina pranešime deramai atkreipti dėmesį į ją. E, noriu Danui padėkoti už e, ir kad e, noriu, kad oficialiai po šio protokolo būtų įtraukta mano padėka jam už pastangas siekiant užtikrinti gyvūnų gerovę. E, Tačiau iš tiesų, paanalizavę padėtį, mes nerasime pramonės atstovų, kurie savanoriškai e, stengtųsi pagerinti gyvūnų gabenimo sąlygas ir į EFSA išvadas būtina atsižvelgti. Noriu padėkoti už tą kampaniją kuri buvo surinkta e, rengiant parašus e, dėl aštuonių valandų gabenimo trukmės, taigi kampanija tikrai buvo puiki. Aš tikiuosi įdomių diskusijų ir tikiuosi, kad mes sugebėsime spaudimą daryti komisijai. Ačiū ponė Gerling, Pilara Jūzo, paskutinė kalbėtoja mano sąraše, prašau. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti ponę Sinjotar, nes labai aiškiai mums viską pristatė. Mes norėtumėm paklausti žmonių, ar norėtų, kad gyvūnų sąlygos pagerėtų, pagerėtų visi atsakys taip. Bet ar mes norime, kad būtų pagerintos transportavimo sąlygos, kad būtų pagerinta temperatūra, Taip žinoma, ir gyvūnams ir žmonėms tai yra labai svarbu. Aš, pavyzdžiui, pasakyčiau, kad man labiau patinka trumpos kelionės ir jeigu e, pasakysite kažkam, kad e, turės skristi pigiaus, su pigaus skrydžio bendrovė ilgas valandas, susiraitę savo krėslę, su, su, su, suriestom kojom, tai tikrai ne, nebus labai patenkintas. Aš norėčiau, kad kontekstas būtų patikslintas. Europoje mes turime pačią griežčiausią teisinę bazę, kuri reglamentuoja gyvūnų pervežimo sąlygas. E, kaštai transportavimo jau padidėjo 20 procentų. EPSA sako, kad transportavimo sąlygos yra svarbesnės negu transportavimo trukmė išskyrus e, kai kuriuos arklių transportavimo atvejus. Komisija reglamento keisti nenori. Jau buvo kalbėta apie prarastą pelną. Iš tiesų, gyvūnų transportavimo sektorius palankiai žiūri į konkurencingumą, aš labai palankiai žiūriu į gyvūnų gerovę, bet jeigu jau kalbame apie e, gyvūnų transportavimą, reikėtų atskirti, kurie gyvūnai skirti penėjimui, kurie skerdimui. Arkliai kartais vežami dar kitur turi būti tikrinama visi transportuojami gyvūnai mūsų teritorijoje ir tie gyvūnai, kurie atvyksta iš kitur. Nes kartais iš kitur atvykstančių gyvūnų transportavimo sąlygos į nieką nepanašios. E, už Europos sąjungos ribų kartais ir gyvūnų auginimo sąlygos būna netinkamos, o po to jie e, yra importuojami Europos Sąjungą. Reikėtų ieškoti kažkokiu tai gerų sąlygų, kad gyvūnų gerovė pagerėtų, tačiau reikėtų pasižiūrėti, kad ekonominiai subjektai taip pat nuo to nenukentėtų. Ačiū žodis komisijai, o komisija ko gero mums paaiškins, kodėl ji nepateikė pasiūlymo parlamentui, nors žadėjo. Ačiū pirmininkė. Deja, gerų naujienų jums pateikti negaliu komisijos poziciją žinote, jūs turite pranešimą, o komisija galvoja, kad visai netinka dabar iš naujo pradėti debatus pagal reglamentą dėl gyvulių gabenimo. Dėl aštuonių valandų taisyklės. Iš tiesų šis klausimas sprendžiamas jau labai seniai, nuo pat to momento, kai pradėjau dvilti, dirbti komisijoje, jau 12 metų girdžiu vieną ir tą patį reikalavimą. Paskutinio pasisakymo metu buvo pasakyta, kad nėra jokio teisinio pagrindo dėl tų aštuonių valandų. Priešingai, paskutinis pasisakymas daug korektiškesnis palyginti su tuo, ką sako mokslininkai. O mokslininkai mano, kad ne tiek trukmė, kiek sąlygos, kiek yra, e, kuriomis yra gabenami gyvūnai, e, yra lemiami, lemiamas veiksnys. E, čia tiesiog reikėtų pažiūrėti, jeigu norime, kad atitiktų gyvūnų gabenimas mokslinės sąlygas, reikėtų žiūrėti į visą globaliai gabenimą, o ne į vieną kažkokią tai gabenimo dimensiją, vieną parametrą. Komisija norėtų, kad reglamentas nustatytų tam tikras daug geriopas sąlygas, ne tik tai trukmę, bet ir erdvę gabenamų gyvulių. E, gebėjimą gyvūnų būti vežamais, ne tik tais trukmė. Aišku, trukmė yra labai svarbu, nes kuo trukmė didesnė, tuo transportas gali kelti daug, transportavimas gali kelti daugiau problemų. Komisija tą puikiai supranta. Reglamente yra atskiriamos techninės sąlygos, jeigu viršijama 8 valandų, 8 e, valandų gabenimo laikas arba, arba jis neviršijamas, bet yra ir kitų parlamentų. Dar reglamentas įveda tokį e, parametrą kaip vairuotojo rengimas. Kai, kai kada tokie dalykai yra svarbesni negu techninės sąlygos, nes vairuotojas turi suvaldyti tas sąlygas, uh, E, transportavimo sąlygas, kurios keičiasi, juk sąlygos keičiasi viso transportavimo metu. O išvadai pasakyčiau, kad komisija mano, jog e, egzistuojančių taisyklių pritaikymas yra labai svarbus, dėl to mes e, kai kuriems veiksmams teikiame pirmenybę. Penki inspektoriai dirba AVE. OAV Mm, jų vaidmuo nėra tikrinti transportą. Jeigu tik 5-6 kontrolieriai e, tikrina, e, tikrintų e, transportavimą Europoje, tikrai būtų juokinga ir neefektyvu. OAV rolė yra tikrinti sistemas veikiančias valstybėse narėse. O atliekant auditą, auditą kaip tik ir svarbu nustatyti, ar valstybė narė sistemingai taiko įvairias svarbias sąlygas, e, ruošiant vairuotojus, informuojant, e, sudarant gyvūnams e, transportavimo sąlygas geras. Taigi mes komisija, mūsų kaip komisijos misija yra sutelkti visas turimas priemonės, ne tik privalomas priemonės, kaip po e, kontroliavimas ar, ar, ar, ar, ar sankcijos, bet ir palaikymo priemonės, diskusijos, kad geriau būtų suprantamos e, techniniai reikalavimai ir kad geriau e, paplistų teigiama praktika. O taip pat, kad būtų teisingai taikomos, e, teisingai interpretuojamos e, įvairios taisyklės. Komisija neseniai paskelbė strategiją dėl gyvūnų gerovės. Aš žinau, kad šiandieną apie tai nediskutuojame, bet pasakysiu, kad ten yra diskutuojama globaliau pasakant, kad e, operatoriai yra atsakingi už tai, kad būtų dėgiama kaip, kaip galima geresnė technika gyvūnų pervežimui. Tai būtent e, iš tokio požiūrio taško išina komisija, galbūt e, rezultatų taip greitai nepasieksime, tačiau kita vertus toks veikimo būdas daug greičiau leis pasiekti mūsų siekiamų tikslų. Ačiū komisijos atstovui. Dar norėčiau steigti žodį pranešėjai, patau Danai Jorgensen. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegoms už jų mintis, labai įdėmiai jų klausiausi, taip pat e, atkreipiau dėmesį į teikiamus pasiūlymus, tikiuosi, kad tikiuosi dar sulaukti pakeitimų pasiūlymų dėl arklių gabenimo dėl e, kitų aspektų įdėmiai klausiausi komisijos to pasisakymu ir geriau jau nieko nesakysiu juos reaguodama, nes komisija nieko neveikia jau septynerius metus ir toliau leidžia galioti e, pasenusio reglamento nuostatoms. Mes turime aiškiai pasakyti, kad milijonas Europos piliečių nori, kad padėtis pasikeistų, daugiau nei pusė Europos parlamento narių atstovaujančių ir e, kitiems piliečiams to taip pat siekia, tai turi būti suvokiama kaip aiškus politinis signalas, komisija privalo imtis veiksmų ne tik sumažindama transportavimo trukmės laiką, tačiau ir keisdama visą reglamentą, kurio nuostatos yra pasenusios, komisija neatsižvelgia į naujausios mokslininkų išvadas susijusias su gyvūnų gerovė. E, Esame netgi atskiros agentūros, kuri rengia ataskaitas e, šiais klausimais ir to turėtų pakakti kad šis reglamentas ir jo atnaujinimas pajudėtų iš mirties taško. Aš su pasipiktinusiu komisijos veiksmais e, apgailę stauju. Dan Jorgensen dabar. Tad. Dėkuoju. Pritariu pranešėjai, norėčiau šį vietą pridurti. Su gyvendinimu kylančios problemos gali būti išspręstos, jeigu teisės aktai bus paprastesni. Labai sunku dabar yra kontroliuoti, kaip tas teisės aktas egzistuojantis yra gyvendinamas, kaip atitinka transporto priemonės, pavyzdžiui, reglamento nuostatas. Visa tai uh, kelia klausimų, kaip išlaipinti gyvūnus, kiek jie turi laukti, kada jie gali būti vėl pakrauti į e, mašinas, jeigu kelionės laikas sutrumpėtų, būtų lengviau atlikti kontrolę, būtų lengviau įgyvendinti šitą reglamentą. Dabar nesileis į tuos techninius argumentus, kuriuos teikia Europos komisija. Galėčiau pasakyti tiek pat kontrargumentų. Pradėšėje tai taip pat minėjo. Tiesiog įdomu girdėti komisiją sakant, kad yra mokslinių įrodymų apie tai, kad neva transportavimo trukmė nėra per ilga. Labai keista niekas, regis, profesinių lygmenių negalėtų patvirtinti, kad tai nėra problema. Kadangi du komisarai minėjo, kad bus kažkas daroma, galiu netgi surasti video įrašus, kur pasakyta, kad komisarai nu, sieks, kad būtų peržiūrėti galiu teisės akmenų klausimas būtų toks, kas pasikeitė e, per tą visą laiką. Kodėl dabar manote, kad nereikia tos peržiūros? Pirmininkas, ačiū kolega Jorgensen. Tuo būdu mes baigiame keitimosi nuomonėmis šiuo klausimu. Tai pasakyti, kad iš komisijos e, išgirdome labai įdomios e, informacijos iki šiol. Aš nelabai daug pastangų dėjau, kovodamas už e, gyvūnų gerovę, tačiau manau, kad dabar mano E, nuomonė pasikeis, jūs galite šipsotis, tačiau aš nemanau, kad čia turėtų būti linksma, nes galit pasakyti, kad tie, kurie surinko milijoną parašų, Aš nuo balandžio pirmos dienos norėčiau juos paraginti imtis atitinkamos piliečių iniciatyvos ir pakviesime juos vėl Europos parlamentą. Jūs pakviesime taip pat, kad atsakytumėte į šios iniciatyvos organizatorių užduodamus klausimus. Ir aš dėsiu visas pastangas, o jums užduotas paskutinis klausimas, prašau jį atsakyti. Oui, je, en ce qui concerne les, les engagements des, des précédents Dėl ankstesnių komisarų įsipareigojimų tikrai neturiu kažkokių tai e, konkrečių įrodymų. Negaliu paminėti. Komisaras atlieka savo pareigas, tačiau reikia suprasti, kad visi priimami sprendimai priimami visos kolegijos komisarų. Ir kartais, kai e, priimami sprendimai, galima juos ginčyti. Aišku, komisijoje dabar vyksta įdinės diskusijos, reikia suprasti, kad dažnai yra atsižvelgiama atliekant vertinimo analizę į mokslinę nuomonę, tačiau atsižvelgiama ir į kitus dalykus, kai komisija turi priimti kažkokį sprendimą. Visą tai priminė e, vienas parlamentaras, kalbėdamas apie socialinius ir ekonominius veiksnius, e, arbitražas gali duoti skirtingus rezultatus. Komisija per septynerius metus tikrai atliko labai didžiulį darbą, daug, daug mąstėme, galbūt rezultatų nelabai matosi, tačiau mes šį beitą padarėme, nors teisės aktų neperžiūrime, tai tikra tiesa. Labai ačiū, mane ši diskusija papildomai įkvėpė, manau, kad e, tinkamu metu ir tinkamoje vietoje grįžime prie šio klausimo. Labai ačiū, skelbime posėdžio pertrauką, sustiksime rytoj 10 val. ryte e, ir tęsime aplinkos komiteto posėdį. Labai ačiū.